mes galime tęsti darbą, ponė Kalija, žodis jums. Ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos, ši specialioji ataskaita, auditorumo ataskaita, turi apibūdinti mūsų finansinės priemonės, kad tai yra puikios priemonės kaimo plėtros srityje. Ir finansinės priemonės, paskolų fondai e, puikiai veikia. Na, visų pirma, šiek tiek e, esmės. E, na, mes norėjome pasiekti didesnių investavimų ir mažiau investuoti visuomenės pinigų. Finansinės priemonės turi potencialo e, papildyti visuomeninis resursas, viešuosis resursas ir e, užtikrinti geresnį finansavimą tų pačių biudžetų. Ir jų tikslas yra dar kartą panaudoti, dar kartą pakartoti tos pinigus ir stimuliuoti, leisti pasiekti politikos tikslų ir pritraukti papildomą privatų mm, kapitalą. Kaimo plėtros srityje valstybės narės turi 11 mm, garantijų fondų ir, ir 4 mm, paskolų fondus. Ir jos investavo 700 tūkstančių milijonų 13 e, metais. Kalbant apie naują laikotarpį, komisija nori, kad valstybės narės įsipareigotų dvigubai padidinti e, finansavimą e, pagrindinėse finansavimo srityse. Na, mūsų pagrindas įvykdančiai tai auditą buvo tokie klausimai. Ar finansinės priemonės tinkamai veikia 7-13 metų programavimo laikotarpiu. Toliau aš tas finansinės priemonės veikia, e, tinkamai veikia šitų minėtų laikotarpiu ir 13-20 metų laikotarpis reiškia, turi tinkamą visatės patobulinimą. Mes pastebėjome, kad apskritai nuo 7-13 e, metų trūko komisijos vadovavimo, siekiant užtikrinti geresnį finansinių priemonių naudojimą. Detaliau, šitas laikotarpis nebuvo pakankamai paruoštas ir finansinės priemonės kaimo plėtrai buvo labai ribotas. Nebuvo tikro poreikio, kad finansinės priemonės būtų naudojimo šitoje srityje. Taip nustatė mūsų apžvalga valstybėse narėse. Poreikis finansinių priemonių e, žemės ūkis srityje nebuvo tinkamai vertintas ir e, audituotas valstybėse narise nebuvo pasiekti tinkamų rezultatų. Tikslas buvo e, įgyvendyti M plus taisyklę. Į pinigų leidimo taisyklės leidžia valstybėms narėms tinkamai jie naudotis. Ir įnaša į finansinės priemonės ir mm, laikomas panaudotas tada, kai e, jau pinigai patenka į fondą, bet dar nepasiekia naudos gavėjų. Taikomos priemonės leidžia įvertinti garantijas, taigi yra priimtina, jeigu garantijų fondas tik tai suteikia garantijas tiek, kurios neviršė nustatytų ribų. ir šitie trūkumai neleido tinkamai naudotis. Tenas priemonės 421 milijonas eurų buvo išmokėta 11, 11 garantijų fondų 13 metais. Mes manome, kad visos garantijos siekia 250 milijonų eurų ir tai tikrai galėjo būti sumažinti iki 50 milijonų eurų. Manome, kad ir um, nebuvo tinkami gyvendinama es politika. Mes dažnai girdim, kad finansinės priemonės turi padaryti daugiau ir panaudoti mažiau pinigų, bet iš tikrųjų jos gavo daugiau pinigų ir padarė mažiau. Na, noriu pasakyti, kaip finansinės priemonės veikia iki šiol. Um, finansinės priemonės turėtų teikti potencialą, potencialią naudą ir naudoti svertų garantijomis. Tikslas yra pakartotinai panaudoti pinigus ir stimuliuoti skatinti pasiekti politinius e, tikslus, pritraukiant e, privatų kapitalą. Iki 13 metų gruodžio 31 dienos tik tai 45 procentai 700 milijonų eurų iš finansinių instrumentų buvo išmokėtos galutiniams gavėjams. Tiek iš paskolų, tiek iš garantijų fondų, o rezultatas garantijų fonduose į kai dėl paskolų fondų, kas tas buvo nepakankamai panaudota, valstybės narės nepakankamai e, dirba, kad pasiektų tas tarpinį poveikį ir mes padarėme išvadą, kad finansinės priemonės neveikia taip, kaip tikėtasi ir nepas, nepasiekė potencialios m, potencialių rezultatų. Ir tai atsitiko dėl atsilikimo įgyvendinant ir mm, poveikis yra e, susijęs e, su to, kad nebuvo pakankamų stebėjimo sistemų ir nebuvo pateikta duomenų ar finansinės priemonės pasiekė nurodytų tikslų ir finansinės priemonės buvo įsteigtos taip, kad, vieš, kad e, visuomeninės lėšos galėtų leisti, padėti išleisti kitas e, lėšas. Ir dėl visų finansinių priemonių, kuris buvo gyvendintos liktais metais visose valstybėse narėse, mes nustatėme, kad ne visos pasiekė tikslų. Ir nuosavosios ir yra pažeidžiami pagrindiniai ES finansavimo principai, nes ES biudžetas neturėtų prisimti visų, visų rizikų. Ar 13-20 metų laikotarpis užtikrina, kad bus mm, pagerinta situacija? Mes vertiname laikotarpį nuo 7 iki 13 metų, bet ar galima išvengti šitų problemų taikant naujas priemonės. Ir mes manome, kad padėtis pagerėjo, eks ante vertinimai visose priemonėse, e, kai išmokos yra susijusios su fondų panaudojimu, turėtų gauti daugiau paramos iš komisijos. Tačiau pagrindiniai mūsų rūpeščiai nebuvo mm, atliepti. E, veikimo e, sąlygos siekiant atsinaujimo efekto nebuvo įtraukta kaip sąlygos finansavimui. Apskritai, auditorumai padarė išvadą, kad finansinės priemonės nepakankam nesėkmė gyvendintos kaimo plėtros srityje ir naujasis laikotarpis e, rodo, kad tikrai bus didelis iššūkis siekiant pasiekti nurodytų tikslų. Taip pat turiu pasakyti, kad aš labai pritariu komisaro Hogans iniciatyvai, kad būtų intensyviau naudojamos finansinės priemonės ir taip pat noriu pritarti, kad ne vien tik tai turi būti geriau, bet tinkamesnių finansinių priemonių reikia. Dėkui uždėmesi. Ja, vielen Dank, ein ganz, ein ganz wichtiger Bericht, zu dem ich Ihnen gratulieren. Labai ačiū itin svarbi ataskaita. Sveikinu su tuo. Prieš FCNC mes turėjome sudėtingesnė situacija dabar net dar vienas kalbėtojas. Aš norėčiau prisidėti prie sveikinimų pranešėjai ir visai komandai. Prisimenu, kai mes kalbėjome apie vidurinio laikotarpio finansinį planavimą ne čia, bet biudžeto komitete, kurio nariai mes abu esame, kalbėjome apie būtinybę numatyti papildomus finansinius reikalavimus tam, kad su mažesniu finansavimu būtų galima gauti didesnį poveikį. Tai vienas svarbus aspektas. O antra, Mes e, mąstėme, ko galima būtų pasimokyti. Kokias priemonės būtų galima numatyti. Pranešėja apie tai kalbėjo, tai aš dabar nebekartosiu. Mes jau matėme, kad per pastarąjį paramos laikotarpį 700 milijonų eurų buvo skirta finansavimui žemės ūkio srityje. Privalome pasižiūrėti, kokie to rezultatai ir ar galima būtų patobulinti to laikotarpio rezultatus. Prancūzija, Italija, Lietuva, Latvija yra tos šalis, kurios buvo naudos gavėjos, taip pat buvo numatytas papildomas finansavimas Latvijai ir Bulgarijai. Vadinasi, na, tos skirtos lėšos nebūtinai buvo sėkmingai panaudotos. Na, dabar jau bent nebeliko tų pinigų ir niekas nebuvo išvaistyta, kaip ir sakė pranešėja. blogai, kai finansai yra iššaldomi ir kai nėra pasiekime finansiniai tikslai. Parlamentas tikrai nenorėtų, kad taip nutiktų, nes mes norime patikimo finansinio valdymo. Tad arba per daug buvo paskirta finansavimo yra nepanaudota arba buvo paskirstyta netinkamai dėl įvairių priežasčių. Kaip ir FA nurodė reglamentas susijęs su finansinėmis priemonėmis žemės ūkio vystimosi srityje, yra susijęs su tos politikos konkrečiamis užduotimis. Na, tai yra tai, kas lieka nuo sanglaudos fondo. Mums reikia pasižiūrėti, kaip prisitaikyti prie situacijos per dabartinį finansavimo laikotarpį, kad peritume nuo to nespecifinio skirstimo lėšų. Galima būtų greičiau pasisavinti tuos finansus kitose svarbiose sritise. Valstybės narės taip pat e, numatė palūkanas. Mm, buvo numatyta taisyklė N plus 2. E, taigi e, buvo numatytos tam tikros finansinės priemonės, kai nebūdavo bendra finansavimo Ir e, tai kartais buvo viešasis e, finansavimas, e, kaip sakė pranešėja, kartais būdavo per didelė kapitalizacija ir dėl to nebuvo atsinaujinimo efekto, nebuvo remiamasi privačiais finansais. Štai ne, nebuvo to sverto, kuris toks svarbus finansinėms priemonėms. Kalbant apie politinės pasiekmes, tai mano supratimu, finansinės priemonės nėra kažkokia panacėja. Ta suma, kurios reikia, priklauso nuo konkrečių poreikių. Būtina konkrečiai tai įvertinti. Turime rasti stimulą finansinėms e, priemonėms, o ne iškoti subsidijų tam, kad e, bendruomenės tose žemės ūkio regionuose galėtų gauti naudos. Mes privalome ieškoti paskatų. Čia komisija turi vadovauti. Ji turi numatyti geresnius tikslus susijusius su atsinaujinimo efektu, finansinių priemonių ir taip pat svertų. Mums reikia galvoti apie paramos laikotarpio pradžią ir pabaigą. E, privalome suprasti, kur buvo pasitelktas finansinės priemonės, kur ne. Aš atsargiai pritariu tokiams priemonėms, jos gali turėti skatinamą jį poveikį. E, bet man atrodo, kad ECA ataskaita akivaizdžiai parodo, kur viskas buvo padaryta ne taip. Vadinasi, komisija galėtų dar patobulinti procesą ir mes turime toliau stebėti, ar iš tiesų tas laikotarpis patobulina situaciją žemės ūkio srityje. Dėkoju. Taip, tikrai tie faktai padeda mums daugiau suvokti. Tai suteiksiu dabar žodį komisijai prieš kitiems kolegams užduodant daugiau klausimų. Mes e, turime du komisijos atstovus, prašau. Pone Aga ir pone Kalierai, gerbiami komiteto nariai, aš norėčiau padėkoti audito rūmams ir Europos parlamentui už jų pastebėjimus ir rekomendacijas. Komisija visiškai pritarė visoms rekomendacijoms, kurios pateikė audito rūmai. Mes norime patobulinti finansinių priemonių veiksmingumą. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, kai kurios iš tų rekomendacijų jau buvo įgyvendintos arba e, dabar yra įgyvendinamos. Komisija pripažįsta, kad e, finansinės priemonės FRD 2007-2013 metais buvo naujas įrankis ir kad reikėjo mokymosi laikotarpio tam, kad būtų galima suvokti, kaip tas finansinės priemonės tinkamai panaudoti. Reikia nepamiršti, kad finansinė krizė taip pat pakenkė galimai tų finansinių priemonių sėkmiai. Daug valstybių narių turėjo labai ribotą investicinį potencialą. Audito rūmai nurodo, kad reikėtų numatyti daugiau paskatų tam, kad valstybės narės geriau panaudotų finansinės priemonės. Būtent todėl komisija numatė palankesnės sąlygas 2014-2020 e, metų laikotarpiui. Mes čia atsižvelgėme į teisinę bazę, tokią kaip, pavyzdžiui, aeroko finansavimo rodiklį, taip pat iš ankstinio finansavimo galimybės investicijas e, numatami yra atitikties kriterijai, taip pat darbo kapitalo reikalavimai ir galimybė gyvendinti tokius modelius, kaip įvairiaus numatyti įrankiai. Komisija nori tobulinti finansinių priemonių kokybę ir vengti per didelios kapitalizacijos. Jau buvo imtas žingsnių šioje srityje. Eksante vertinimas buvo padarytas privalomu. Yra parengtas metodologinis vadovas susijęs su finansinių priemonių e, panaudojimu kaimo plėtros srityje. Per didelį e, kapitalizaciją, abejo, e, su jo susiję klausimai taip pat yra sprendžiami, yra nurodoma, jog viską reikia grįsti konkrečiais rezultatais ir konkrečiais pasiekimais. Stebėsenos veikla taip pat užtikrina tą e, tinkamą rezultatą. Mes teikiame gairias valstybėms narėms apie finansinių priemonių panaudojimą ir padedame nusistatyti e, tikslus susijusius atsinaujinimo efektu ir svertais. Komisija stengiasi teikti kuo daugiau informacijos apie finansinių priemonių panaudojimą bendradarbiavame su kaimo plėtros komitetais, su jų tinklais ir taip pat organizuojame dvišalius susitikimus e, su valstybėmis narėmis. Mes organizuojame mokymus, įvairią bendrą veiklą ir taip pat nurodome e, gairias. Tarpusavio supratimo memorandumas e, tarp komisijos ir kaimo plėtros įstaigų padeda mums dirbti kartu ir tai labai svarbus bendras elementas. E, darbo programa 2014-2020 yra numatytas ir e, tos finansinės priemonės jau yra numatomos. 2015 metų kovo mėnesį viskas buvo pristatyta. FI kompaks, e, taip pat metodologija yra numatoma kaip reikėtų pasitelkti finansinės priemonės 2014-2020 metų laikotarpėje. Be to, dabar yra rengiamasi, atsiprašau, vyko e, konferencija Dublinė 2015 metų birželio mėnesį, daugiau nei 200 dalyvių e, ten e, dalyvavo. Ten buvo kalbama apie finansinės priemonės kaimo plėtros srityje. Yra ir daugiau iniciatyvų, jų sąrašas labai ilgas. Pereinamojo laikotarpio taisyklės. Dabar buvo primtos naujos taisyklės ir 2007-2015 metų perinamojo laikotarpio taisyklės buvo patvirtintos. Dėl 2014-2020 metų vyksta e, diskusijos su valstybėmis narėmis, jos yra numatytos taip pat ateityje, tam, kad būtų galima pasimokyti iš gautų rezultatų. Apipendrinant komisiją, mano, kad teisinės pagrindas 2014-2020 metų laikotarpiu ir taip pat papildomos iniciatyvos, kurių imasi komisija, padės įgyvendinti audito rūmų rekomendacijas. Komisija numato padvigubinti finansinių priemonių panaudojimą, bet labai svarbu pabrėžti pirmininkę, kad sprendimas naudoti tokias priemonės ir jų gyvendinimo mechanizmas yra valstybių narių prerogatyva. Dėkoju už Jūsų dėmesį. Ačiū. norėčiau paklausti, Kaip jums atrodo, kodėl šis fondas buvo sukurtas su per dideliu kapitalu, nenumatant jokių finansinių svertų? Tikrai atrodo beprasmiška, juk komisija turėjo įsigilinti į tokią galimybę iš pradžių. Ar jūs bandėte sustabdyti tokios drastiškos situacijos formavimąsi? Ačiū. Kaip sakiau, pirmininkė, mes naujoje teisinėje sistemoje numatėme naujas taisyklės. Ir dabar jau yra nebeįmanoma pasiekti tokio per didelio kapitalo poveikio, todėl kad visų pirma būtina atlikti eksantį vertinimą, kokie yra realūs poreikiai. Valstybės narės turi parodyti, kiek joms reikia lėšų finansinėms priemonėms. Antra, kadangi lėšų pervedimas į finansinę priemonę bus atliekamas palaipsniui, remiantis lėšų panaudojimo e, rodikliais. Kitaip sakant, mes nesumesime visų lėšų į vieną krepšį iš karto, bet teiksime lėšas palaipsniui, stebėdami, kaip yra naudojama finansinė priemonė. Dėkui. Pranešėjai, prašau. Ačiū. Gerbiamas direktoriau, jūs paminėjote kelis svarbius dalykus ir aš sureaguosiu į du. Bet e, turiu keturis klausimus. kurie dar šiandieną nebuvo apsvarstyti. Ar komisija turi galimybę atlikti peržiūrą? ar reglamente yra numatyta galimybė paramos teikimo laikotarpio bėgyje pakeisti reglamentą, jeigu pastebėtumėte silpnų vietų ar atnaujintų ankstesnės problemos. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas ir manau, kad komisija eina teisinga kryptimi būtent, kad situacija yra ir ko gero bus tragiška. Mes dabar kalbame apie Graikijos situaciją. Ir viena iš priežasčių, kodėl jį tokia susiklostė, buvo ta, kad reglamentavimo sistema buvo neveiksminga. Ir Jeigu viską labai stipriai sugriežtinsite ir numatysite labai daug taisyklių, tuomet teismas gali visai pagristai imti kritikuoti tokią sistemą, teikdamas, kad e, bus sukurta per nelik dideli biurokratijos mastai ir finansinių priemonių patrauklumas akivaizdžiai sumažės. Ar turite patirties, naudojant finansinės priemonės kaimo plėtrai skirtas, ar jų patrauklumas auga ar ne, ar jos yra labiau naudojamos ar ne. Kitas klausimas. Kaip reikėtų vertinti situaciją metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste? Jeigu turėtume konkrečius skaičius, galėtume konkrečiau kalbėti, būtent kiek lėšų buvo skirta finansinėms priemonėms kaimo plėtrai. Ir aš sutinku, kad komisijos lėšų naudojimas nebūtinai reiškia, kad visos tos lėšos yra perkeliamos į finansinės priemonės, bet visos numatytos lėšos turi būti panaudotos. Ir ar gali teismas tai sukontroliuoti kiekvienais metais? politiniais tikslais. Na ir, ir ketvirtą klausimą pamiršau, galbūt prisiminsiu netrukus. Kol kas būtų tiek, dėkui. Na, dėl graikų ir graikų mitų, direktoriau, ką galėtumėte pasakyti? Taip, ponė pirmininkė, na, mes visuomet žiūrime, kokia yra problema, ar didesnė problema ir galime kištis ir taisyti padėtį, keičiant teisės aktus, patobulint teisės aktus, tai yra teisingai. Ir tai kalbama apie pagrindinių teisės aktų pakeitimus. Ir aišku, kartu su parlamentu ir su taryba. Aš manau, kad mes visų pirma re, reaguoti, turime reaguoti, kad išvengtume dramų ir tragedijų. Ir reaguoti turėdami gairis, aišku, vadovavimą. Ir kad žinotume, kokia yra platforma. Ta, ta platforma, ta sistema, kurią mes įgyvendiname, tai labai galinga problema ir leidžia išvengti ir dramų ir katastrofų ir mes daug investavome į tokias priemonės ir manome, kad jų pagalba mes galime kontroliuoti, kontroliuoti padėtį. Akivaizdu, kad mes nenorime didinti administracinės naštos, mes norime palengvinti administracinės praktikas ir dėl šios priežasties mes sukūrėme tą e, sistemą, tą modelį, kurį valstybės narės gali naudotis ir šitas modelis buvo sukurtas kartu kartu, e, dirbant kartu su ekspertais Europos investicijų banko pagalba, kuris mums padėjo ir su mumis dirbo. Taigi mes esam pasirengę pateikti valstybėms narėms jau iš anksto apie, aptartą modelį, kuris yra jau aptartas ir kuris yra apgalvotas ir tinkamas. Ir mes dirbame remdamiesi gerosiamis praktikomis, kai dėl ataskaitų teikimo, ataskaitos apie finansinių priemonių veiklą turėtų būti pagerintos ir tų yra stebėjimo sistema labai tiksli, labai aiški ir tikiuosi, kad mes galime atsakyti į klausimus, kuriuos už, uždavė ponas Gajer ir atsakymai bus aiškus ir jie leis informuoti jūs nuolatos sistemingai apie tai, kaip yra naudojamas finansinėmis priemonėms. Labai ačiū. Kolegė Černetski, pite. Panas Černetski. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Aš turiu tik vieną klausimą, mano kolega turėjo keturis, o aš turėjau, turiu vieną. Jūs kalbėjote apie konferenciją Dublinė. E taip pat informavote mus apie planuojamą kitą projektą, e, kitą konferenciją. Ar galėtumėte tiksliau pasakyti, kur ir kada ši konferencija vyks? Dėkui. Dėkuoju už klausimą. Konferencija, Dublino konferencija buvo regioninė konferencija ir labai svarbi konferencija. Tai buvo pirma iš visos serijos konferencijų, o kitos konferencijos vyks Rygoje Austrijoje, Vienoje ir paskutinė Barcelonoje arba Italijoje. Tai priklauso nuo to, kiek valstybės narės galės mums padėti organizuojant šitą konferenciją ir kiek jis bus e, priklauso nuo valstybių galimybių. O po šitų trijų konferencijų dar bus kitos konferencijos, kurias mes e, rengsime ir apgalvosime ir tikslas yra apimti kaip įmanoma platesnę regioninę e, regionus ir įtraukti didžiausius e, subjektus, e, visus, kurie užsima žemės ūkio politiką, įtraukti juos į šitas diskusijas. Aš norėčiau priminti tik tai vieną dalyką, kuri, vieną frazę, kurią suformulavo komisijos narys, rengintis Dublino konferencijai kalbant apie finansinių instrumentų potencialą, teigia, kad mes esame ant labai didelių galimybių slengščio, e, kurios padės sukurti, išplėsti iš tas priemonės ir užtikrinti augimą. Dėkoju. Hvala za besedo, predsednica. Pana Šule. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Dėkoju Europos audito rūmams už atliktą analizę, taip pat labai išsame. Tai iš tiesų kritinė analizė ir ji aiškiai rodo, kad finansinės priemonės nebuvo sėkmingai panaudotos nagrinėjimo laikotarpio metu. Situacija rodo, kad reikia daugiau pokyčių. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus, ir su jais susijusius tris klausimus, nes jie mano galva labai svarbus. Maničiau, kad mes turime pas geriau planuoti, kad nesukurtume per nelik didelės naštos finansų sektoriui. Kas už tai turėtų būti atsakingas? Aš pritarčiau privalomiems vertinimams naujojo laikotarpio metu norėdami pasiekti tikslų, mes turime užtikrinti, kad atliekami vertinimai vertintų realią situaciją ir būtų atliekami kokybiškai. Aš e, norėčiau paklausti, kaip vyksta bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir galbūt jau turite programų, pagal kurias yra suplanuoti vertinimai. Kitas aspektas yra finansinių priemonių paklausos efektyvinimas tam, kad e, visos tos priemonės būtų išnaudotos. Aš manau, kad mums reikėtų labiau pasistengti, kad finansinės priemonės taptų patrauklesnės negu, pavyzdžiui, kitokio pobūdžio parama. Tai labai svarbu būsimam laikotarpiui. Na ir trečiasis aspektas yra finansinis svertų poveikis. Naujoji teisinė sistema vis tiek dar nekalba apie privataus sektoriaus privalomą dalyvavimą. O jeigu tai būtų, tuomet mes maksimaliai išnaudotume kiekvieną mokesčių mokėtojų eurą. Ir tokiu būdu finansavimas praktiškai padigubėtų. Taigi, kada privataus sektoriaus dalyvavimas taps privalomu? Dėkui. Prašau, direktoriau Longė. Tik dėl pirmojo klausimo, tai yra dėl eksantė vertinimo, mes e, rengėme orientavimo dokumentą ir tai yra viena iš temų, dėl kurios buvo ginčiamasi Dublinė, kaip atlikti eksantį vertinimą rimtai ir, ir išsamei. Ir čia aš turiu kopiją dokumento, jeigu tai jūs domintų, jeigu norite žinoti, kaip šis vertinimas eksantė yra, tai yra bus įgyvendinamas, tai mes tikrai dirbame su valstybėmis narėmis ir mm, remiamės konkrečiais pavyzdžiais, konkrečia patirtimi, kurią galim perkelti iš vieno regiono į kitą, iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu yra toks poreikis. Jūs teigiate, kad mes bandome E, rengti finansinės priemonės, kuris būtų patrauklios naudos gavėjams ir būtų palengvinta prieiga, galimybė naudotis jomis ir kad e, pri, e, priva, privatus asmenys tai mums būtų prioritetas, kad darytume viską, kas įmanoma, jog būtų įtraukti privatus subjektai ir tai yra vienas iš principų, kuris mes skatiname. Aš manau, kad mes pasieksim Toliau e, finansiniai svertai. Tai vėlgi labai svarbus dalykas, kadangi tai yra susiję taip pat ir su kapitalo dalyvavimu iš e, kitokio nebūtinai visuomeninio kapitalo, kuris padeda vykdyti mūsų veiklą. Ir dėl to mes ir skatiname, ir įskaitant ir su Europos investicijų banko pagalba, pritraukti finan, privačius finansus, kurie galėtų šiuose, dalyvauti šiuose finansinėse priemonėmis, priemonėse pagal sąlygas, kurios yra patrauktas ir privatiems investuotojams, ir kad tai būtų tikrai naudinga ir visuomeniniu požiūriu. Čia turiu pasakyti, kad mes tam skiriam didelį dėmesį Akivaizdu, kad privataus kapitalo dalyvavimas išplečia finansinės priemonės taikymos rytį ir pritraukia naujus modelius. Na, mes galbūt galim pasakyti, kad pamatysime ateityje, bet tiesiog priklauso nuo to, kaip finansinės priemonės bus taikomos. Ir dėl šios priežasties mes negalime eksantį numatyti e, kažkokiu tikslu finansinėms priemonėms, kurias jis turi pasiekti. Bet tai daro valstybės narės, atlikdamas eksantį vertinimą, jos nusprendžia, kokie yra tikslai, kurių reikia siekti. Dėkoju. Genau. Ja, Jens Geier nochmal. Jens Gair, prašau. Aš norėčiau sureaguoti į direktoriaus Longės komentarą. Nes aš kaip tik tą ir turėjau galvoje. Eksantė vertinimų metu turėtų būti nustatyta, kad yra tikimasi pakankamo svertų poveikio. Dabar panašu, kad taip nėra. Ir tikrai bet kas yra, būtų geriau negu kad 0,5. Jeigu neklystu, toks buvo vertinimas praėjusiais, praėjusį kartą. Ir aš tikrai labai norėčiau, jeigu mes galėtume palaikyti nuolatinį ryšį Man visada gera girdėti komisijos optimistinius pareiškimus, nors e, kartais viskas nevyksta taip, kaip būna paskelbiama. Taigi palaikykime ryšius ir mes ypatingai to lauksime būsimų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų metu. Tik dar vienas klausimas. Kas atsitinka, nepanaudotams arba išaldytiems pinigams, kurios taip mėgsta vadinti ponė Keli. E, laikotarpio pabaigoje aš turiu savo įtarimų, bet norėčiau išgirsti iš komisijos. Pone Longė, jūs neatsakėte į mano klausimą. Ar finansinių priemonių skaičius kaimo plėtros srityje auga mažėja ar nesikeičia, lyginant su ankstesniu e, finansavimo laikotarpiu. Man būtų įdomu sužinoti, ar naudos gavėjai tikrai naudojasi tomis lėšomis. Taip, aš irgi norėčiau sužinoti, kas atsitinka pinigams, kurie yra, lieka nepanaudoti finansavimo laikotarpio pabaigoje. Jūsų atsakymas prie šešto klausimo yra toks, kad lėšos, kurios nėra panaudotos vieniems tikslams, gali būti panaudotos kitoms tikslams, kitiems tikslams. Mums būtų įdomu, kokio e, pobūdžio, kokios formos m, parama tai yra, nes juk liko 150 milijonų eurų ir būtų tikrai sakyti ne, nesakinga, kad yra finansinės priemonės, kurios e, apeina N plus 2 taisyklę ir paskui gauna dar papildomą finansavimą. Taigi būtų įdomu, ar yra galimybė čia irgi apeiti taisyklės. Ir ar tai yra mūsų pačių kaltė? Taigi pirma ponas Longė. La... Dėkuoju. Dėl pernelik didelio kapitalo padidinimo, tai išaldyti fondai, kurios turėjome ankstesnių laikotarpį, mes pakeitėme taisyklės E, teisinę sąrangą, teisinį pagrindą ir dabar, jeigu yra 500 milijonų eurų, kurie yra garantijų fonde išaldyti, tai pa, pamažu jie yra perkeliami šitie, šitie 500 milijonų ir, pavyzdžiui, yra 50 milijonų pervedimas ir kai jie yra panaudojami, tuomet galime toliau pervesti, perkelti dar 50 milijonų ir ne taip kaip anksčiau yra visa, visa suma 500 milijonų yra perdami į garantijų fondą. Tai toks pakeitimas ankstesnio laikotarpio. Kaip sakiau, mūsų tikslas, mūsų veikla yra nukreipta į tai, kad reikia pas padygubinti tikslus, tai, pavyzdžiui, padidinti finansavimo priemonės palyginus su ankstesniuoju laikotarpiu, padygubinti jas. Ir mes e, tikimės, kad šio tikslo pasieksime, bet akivaizdu, kad tam mums reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir reikėtų geros malės iš visų valstybių narių pusės. Ir mes tikimės, kad valstybės narės susipažins su šitomis finansinėmis priemonėmis, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo labai sunkios, labai sunku administracinį požiūrį, jos sunkiai sudarytos, bet mes esame įsitikinę, kad rezultatų pasiekime puikių ir mes tikimės, kad mm, šių pastangų dėka, kreipdamės į valstybės narės, mes užsitikrinsime sėkmę. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Galbūt, jeigu trūksta atsakymų, tai sakysiu. Aš nesupratau, kas atsitinka su pinigais, kurie dar likę šaldyti ir kiek ir kaip finansuojama. Jeigu garantijų fondai yra 7-13 metų laikotarpį yra naudojami, yra tikrai išnaudoti, tai šitie garantijų fondai gali būti per, perkelti ir neribotam laikotarpiu kaip finansinė priemonė valstybė nariai, kuri sukūrė šitą fondą. Tai fondas toliau gyvuoja ir pasibaigus šiam programavimo laikotarpiui su sąlyga, kad buvo tikrai panaudoti pinigai. Ir jeigu buvo tik tai būdas išaldyti pinigus, tai aišku, šitų pinigų negalima deklaruoti kaip iš, išlaidos, tai tada pinigai negali būti negali likti valstybėje narė. Akivaizdu, kad mes dabar jau, jau baigėme šitą programavimo laikotarpį ir dar nežinome, ponė pirmininkė, kiek, kiek šių pinigų liks ir kiek nebus panaudota ir kurie nebus deklaruoti kaip išlaidos, nes išlaidų deklaravimas prasideda e, tada, kai pasibaigs 15 metai, gruodžio 21 ir e, per ateinačius porą mėnesių per, mes žinosim, kokia bus situacija, tai kai bus baigtas programos vykdymas. Verstanden, vielleicht verstehe ich es nach Erklärung von Frau Kaljuleit, bitte. Aš nesupratau to, bet galbūt suprasti pana Kellait. I have to say that. Ačiū. Aš turiu pasakyti, kad mums irgi neaišku, kas atsitinka laikotarpio pabaigoje. Jeigu yra nustatoma, kad garantijų fondas nebuvo panaudotas, tuomet tos lėšos gali būti perkeliamos. Iš principo, aš suprantu, kad taip turėtų būti, bet ką reiškia nepanaudotas? Tarkim, yra 5 milijonai eurų garantijų. Ar jeigu jie yra panaudojami, tai, tai reiškia, kad, tai reiškia, kad jie panaudoti, bet jeigu dėl didelių rizikų yra panaudojamas tik vienas milijonas eurų, tai tada kaip yra skaičiuojama? Aš atsiprašau, kad negaliu atsakyti tą klausimą labai tiksliai, bet man atrodo, kad mm, laikotarpio pabaiga tikrai ne viską išspręs. Nemažai valstybių narių yra numačiusios į savo kaimo plėtros planus naujajam finansavimo laikotarpiui, bet e, tas lygis, e, nu, tai yra naujų priemonių numatomų skaičius nėra labai didelis, būtent todėl, kad valstybėms narėms irgi yra neaišku, kaip viskas vyks. Naujasis finansavimo laikotarpis laikotarpis dėja irgi to iškumo netneša, nors e, naujasis komisijos narys bando reklamuoti finansinės priemonės, nes mokesčių mokėtai to gal ir norėtų, bet pačios valstybės narės tikrai nėra pasirengusios, e, radikaliai pasirengusios išnaudoti pilnai tuos fondus tai buvo pasakyta, kad tai buvo bandomasis laikotarpis, bet ne visai taip yra, nes 2006 metais buvo pradėta kalbėti apie tas finansinės priemonės, taigi jau laiko praėjo pakankamai nemažai. Taigi jeigu e, būtų politinė valia stipresnė, tai man atrodo, kad e, viskas pasikeistų. O kaip ta valia turėtų pasireikšti? Na, aš manyčiau, kad e, komisija turėtų reklamuoti finansinės priemonės Tai čia jeigu kalbėčiau politiškai korektiškai, bet jeigu kalbėčiau ne taip korektiškai, tai reikštų, kad finansinės priemonės turėtų būti atidėtos žemės ūkio srityje, nes jeigu ne, tuomet žemės ūkio srityje bus ir toliau siekiama tiesioginės paramos, o ne paskolų. Tikrai nelengva yra tokiame sektorioje kaip žemės ūkis žmonės perauklėti ir pakeisti jų mąstyseną, kad jie pereitų iš tiesioginių paramų į um, paskolas. Nes e, daug, to, tie e, pareiškiai, kurie norėtų gauti e, paskolas, būtų mažos vidutinės įmonės, kurios tiesiog netinka reikalavimų tokiams paskoloms gauti. Ir, o didieji naudos gavėjai, kurie gali gauti paskolas, yra didelės įmonės, kurios labiau nori tiesioginės paramos. Ir vėlgi, kodėl nebuvo sukurtos finansinės priemonės valstybėse narėse. Mes paklausėme valstybių narių, kodėl, ir jos pasakė, kad ne dėl biurokratijos taip atsitiko, bet dėl to, kad paklausa būtų pernelyg didelė buvusi. Taip pat klausimas buvo, kaip reikėtų vertinti situaciją metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste. Kaip prasidėjo paskutinis praeitasis laikotarpis, iš komisijos pareiškimų nebuvo aišku, kiek, kokios sumos lėšų būtų laikomos tarpiniais mokėjimais. Ir dabar komisija jau turi sistemą, kuri gali nustatyti metų pabaigoje, kiek lėšų buvo pervesta finansinėms priemonėms ir kaip kiek lėšų turi būti laikomos e, tarpiniais mokėjimais, o kiek išankstiniais mokėjimais. Taigi auditas turėtų, galėtų peržiūrėti šios skaičius. Ir nuo šiol, manau, bus įmanoma nustatyti, kokios lėšos patenka į finansinės priemonės kiekvienais metais. Toliau dėl privatau, privalomojo privataus sektoriaus dalyvavimo. Ar tai būtų naudinga? Manau, tai būtų tikrai naudinga, jeigu fondo, iš kurio būtų teikiamas europinis finansavimas, būtų prieinamas privačiam sektoriui. Ir galiausiai, jeigu finansinės priemonės kaimo plėtros srityje tikrai išplistų naujo programavimo laikotarpiu, tuomet, manau, reikėtų pasistengti, kad valstybės narės sukurtų nedidelį tokių fondų skaičių. Kitaip sakant, kad nebūtų labai daug labai mažų fondukų, bet būtų keli didesni. Tokiu būdu bus lengviau užtikrinti, kad lėšos nedingtų kaip į vandenį. Dėkui. Also ich bin jetzt doch beunruhigt, <laughs> weil, ähm, also... Na dabar man tikrai sunerimau. Pone Langė, jūs turėtumėte pateikti mums atsakymą raštu į tai, nes komisijos atsakymas pagal šeštą mm, punktą galima pasakyti, kad nepanaudoti fondai gali būti panaudoti kitiems tikslams ir mes norėtume žinotume, kas e, vyksta dabar 14 metais, kas liko nuo 13 metų mm, laikotarpio, taigi kaip pranešėjas irgi norėtų žinoti, kas tiem pinigam atsitiko. Taigi šeš, šeš, šešta lentelės dalis. Ypač tai, kad auditorumai irgi susirūpinę dėl to, tai prašytume atsakymą raštu. Mes norime žinoti, kas atsitiko tiem pinigams. Ir galbūt galima patikti ir papildomų klausimų. Aš rodo, kad daugiau niekas nenorėtų, neprašo žodžių, taigi dėkoju visiems už e, šitą ataskaitą, konkrečią ataskaitą. Dėkoju pranešėjui. Aš nenoriu skatinti diskusijų, nes tikėjau, kad jos bus tokios ilgos, taigi dėkoju visiems, dėkoju už pasisakymus, dėkoju ypač auditorumo atstovams, ponio Kaliulait, e, linkiu Jums geros vasaros. Ir dabar pereiname prie kitos darbo tvarkės punktas, tai yra viešasis klausimas. Use of EU funds in member states in partnerships with companies outside of a es lėšų naudojimas valstybės narise partnerystėms su bendrojomis. Pranešėjas yra panas Černecki. Noriu pasakyti, kad e, aš turėsiu e, palikti šitą posėdį, bet mes susitiksime rytoj. Dabar poros minučių pertrauką, nes čia reikėtų paruošti salę kitam pristatymui. Herzlich willkommen zu unserer zur Anhörung über den, die EU-Mittel. Mm, tęsime posėdį dėl ES lėšų naudojimo. E, sveikinu direktorių Nyslą, taip pat e, pana Ježdroš, e, buvusi ambasadorių ir dabar jis dirba Lenkijos Lenkijoje ir taip pat dar kolega iš Vengrijos. Toliau ponas Akaman ir ponas Sanders. Pranešėjas yra ponas Černecki ir suteikiu žodį jam iš karto, prašome. Uh, thank you much indeed, uh, Madam Char. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš Lenkijos ir kalbėsiu lenkiškai. Mes gavome ir gaudname labai daug signalų iš, iš, iš apie subjektų, aš kalbu apie Lenkiją, apie savo šalį, bet taip pat ir visos eilės valstybių narių iš tos vadinamas naujosios sąjungos apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės, ar netgi didesnės, mano ir jiems atrodo, kad, aišku, tai yra iliustruojame kon konkrečiais faktais ir skaičiais, jiems atrodo, kad tos įmonės per, iš anks, per konkursus, siekdamas gauti iš ES pinigų, dažnai tos konkursus pralaimi, o konkursus laimi firmos iš senosios ES. Konkretus pavyzdžiai, pavyzdžiui, iš dviejų fondų, sąjungos fondų, kovai su nedarbu Lenkijoje 50 procentų visų lėšų liko suteiktos įmonėms iš taip vadinamos senosios ES. Ir tai sukelia tokį vaizdą ir manoma, kad yra tam tikras neteisingumas ir įmonės mano, kad šitos sąjungos e, lėšos grįžta į, į grįžta mokesčių mokėtojams. Ir čia įdomus dalykas yra tai, kad lėšos skirtas mažinti nedarbą iš dviejų fondų buvo keturis kartus didesnis, keturis kartus brangiau reikia mokėti negu įprastiniai mokėjimai darbo neturinėms asmenims, kuriuos rengia vaivadijų regionų įmonės arba darbo biržos. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad pirmame šimtuke gavusių daugiausia paramos inovacinis ūkis šioje programoje, tai šitos sąjungos lėšos, kurios yra skirtos įmonėms, kurios e, išsiskiria inovatyviais, naujoviškais sprendimais, ūkio sprendimais, tai ketvirtadalis, 24 įmonės yra įmonės iš senosios Europos Sąjungos. Ir iš yra 44 įmonės, tai yra pusė. Tai, tai yra pirmininkas, atsiprašo, yra iš 200, viena, viena, ketvirtu, viena penk, ketvirtoji. Tai iš to, iš to skaičiaus, kai programa yra skirta inovaciniams ūkiams. 60 kažkiek milijonų eurų buvo skirta įmonėms, kurios dirba ne Lenkijoje, ne mano valstybėje narėje. Ir čia kalbu apie tai, nes tai yra tam tikra problema, kadangi tai sukelia didelės kontroversijas ir tikrai visi mano, kad tos vietos įmonės, vietinės įmonės nėra niekiek blogesnės ir dar daugiau. Tai nu, tiesiog sukuria tokį įspūdį, kad yra palankiau žiūrima į firmas, kurios veikia ne konkrečioje valstybėje narėje, ne mūsų valstybėje narėje, ne toje valstybėje narėje, kuriai skirti pinigai. Na, tai sukelia tokias e, labai euroskeptiškas nuotaikas. Ir aš nenorėjau čia išsiplėsti. Bet e, galiu pasakyti, kad yra didžiulės, milžiniškos dispro, disproporcijos. Didžiulės dispropor, disproporcijos tarp uh, tų konkursų, kuriuos Lenkijoje laimi užsienio įmonės, tai yra dažniausiai iš senosios Europos Sąjungos ir tarp konkursų senojoje Europos Sąjungoje, kur, kurias laimi Lenkijos įmonės. Tai tikrai yra didžiulis kontrastas. Ir galiu pateikti konkrečius skaičius apie praėjusius metus, 14 metus Lenkijos įmonės laimėjo užsienyje konkursus, kurių vertė yra šiek tiek daugiau negu 300 milijonų eurų. Tuo tarpu praeisiais metais užsienio įmonės, tai yra iš ne iš naujosios e, S, tai yra iš senosios S, laimėjo konkursus, kurių vertė yra daugmaž 3,5 milijardo eurų. Tai yra, na, 12 kartų, 13 kartų daugiau negu Lenkijos įmonės, kurios laimėjo konkursą senojoje Europoje. Ir tai, aišku, yra tokia padėtis, kuri gali sukelti labai tiesiog pagilinti tą ekonominę atotrukį, tą, tą, tą bedugnę ekonominę, bedugnę tarp turtingų šalių ir neturtingų šalių. Ir aš kaip Lenkijos atstovas vieno iš, vienos iš šešių neturtingiausių ES valstybių narių šalia mm, mm, Bulgarijos, Vengrijos, Kroatijos, e, Latvijos. Ir tai tikrai sukelia e, labai nemalonius pojūčius ir visuomenėje tikrai žmonės yra nepatenkinti, yra didžiulis konvencijos. Aš kalbu ne vien tik tai apie politinius sprendimus, bet aš e, kalbu apie ūkio subjektus, kurie tiesiog nesupranta, kad per pastarosius metus, kodėl tiek daug Lenkijos įmonių bankrutavo, kaip pavyzdžiui, jūs turėjo užsakymus statyti tiesti kelius. Dėkui uždėmesi. Ja, vielen Dank. Ich muss schon sagen, die Einladung hat mich, die Einladung hat mich jetzt schon etwas überrascht, weil. Äh, ačiū. Na, mane nustebino Visą tai, nes visa vidaus rinkos idėja yra tai, kad yra rinka atvira. Ir aš maniau, kad e, konkursai leis e, užtikrinti, kad geriausias asmo, geriausia įmonė e, laimės konkursą. Dabar išklausysim pono Nisler, kuris gauna naudos iš ES fondų. Labadiena, ponės ir ponai, aš mėginsiu atsakyti į klausimą, kas yra naudos gavėjai, kas gauna naudą iš regioninės plėtros fondo nuo ketvirtųjų metų, kai vidurio rytų Europos šalis įstoja į Europos Sąjungą ir keletą žingsnių. Visų pirma, Tiesiog noriu priminti pagrindinius skaičius, kai žiūrėsim, žiūrime į pasidalinim tarp E15, S15 ir ES13, kiek, kokia dalis e, skiriama kuriai daliai, tai šiek tiek daugiau pinigų skiriama naujosiams e, ES šalims. Tai taip yra iš pirmo žvilgsnio kai norim žinoti, ką tai reiškia, reikia pažiūrėti šiek tiek atidžiau ir atsižvelgti į pagalbą vienam gyventojui konkrečiose šalyse. Ir čia matome, kad yra labai aiškiai matome, kad daugiau paramos tenka ES13, palyginus skaičiam, skaičius, tai yra bendras pagalbos dydis yra 250 eurų ES13, palyginus su 60 eurų, tai yra ES15. Ir tas pagalbos intensyvumas aiškiai parodo, kur eina investicijos iš regioninių fondų. Ir tai dar aiškiau, kai pažiūrėsim į kitą grafiką, jeigu palyginsim pagal PVP, tai yra kiek yra išsivyščiusios šalis ir čia iš šios skaidrės matome, kad kai pažiūrėsim į dešinę pusę, tai ta žalės tulpelis, kurį matome, tai yra ES 13, 2,5 procento, tai yra vidutinis dydis palyginus su ES 15, aišku, jos yra turtingesnės negu ES 13 ir dali, jų dalis yra 0,20 procentų jų BVP. Jeigu žiūrėsim konkrečiau į konkrečią šalis, tai matome, kad kai kurios iš jų gauna daug naudos iš, iš ES. Pavyzdžiui, Vengrija 3,5 procento yra sąrašo viršuje. Galbūt jūs nustebins, kodėl Rumunija ir Bulgarija nėra tarp e, daugiausia paramos gaunančių šalių dešiniai pusėje, bet tai galim paaiškinti dėl to, kad jos įstojo 7 metais ir e, buvo perinamas laikotarpis, tai yra skaičiai e, buvo nustatyti pagal pirmosius trejus metus programavimo laikotarpio ir tai paaiškina, kodėl šiuo laikotarpiu, per šitą laikotarpį jos nėra sąrašo viršuje. Tai būtų kitaip, jeigu, jeigu visus metus E, visų met, per visus metus tai teiktą pagalbą skaičiuotume. Taip pat reikėtų pažiūrėti, ką atspindi šitie pinigai pagal nacionalinę situaciją. Struktūrinių investicijų fondai čia yra, matome, kalbama apie 2011-2013 metus, Taigi šitas skaičių, skaičiai yra didelė dalis, viešų investicijų dalis centrinėje ir centrinės rytų Europos šalyse. Tai siekia 85 procentus Slovakijoje, bet ir jeigu vidutinį skaičių, vidutiniškai palyginsime su šalis, šalimis, kurios yra karibusi, tai vidutinis skaičius 50 procentų. Rumunijos ir Graikijos atvejus čia galbūt stebina šiek tiek, kad parama nėra pačiai didžiausia, bet reikia atsižvelgti į specifinius dalykus, nes šitose valstybėse narėse yra labai aukštas visuomeninių įmonių lygis ir jos yra neprivatizuotas palyginus tomis šalimis kaip Slovakijoje ir tai reiškia, kad dalis, kurią jūs gauna per sanglaudos politiką, yra šiek tiek mažesnė pagalbos dalis. Bet taip pat, ką matome šitoj, šitoj e, skaidriai, tai kad sanglaudos politika tikrai e, teikia didžiulę pagalbą. Taigi, kas gauna naudą iš sanglaudos politikos? Aš manau, kad akivaizdu, jog šalis, kurios gauna lėšas investicijoms. O toliau klausimas, ar yra kažkokia graža, kuri naudinga ES15. Ir mes nustatėme, ir aš netrukus paaiškinsiu, kad taip yra, taip, kad ir ES15 gauna naudos ir tai yra tai yra per įvairius išsiplėtimus. Tai pavyzdžiui, Kaip aš suprantu, Lenkijos pavyzdys kalba apie 5 procentus e, fondų Lenkijoje, kurie buvo skirti ES 15, 15 bendrovėms, bet pagal mūsų tyrimą mes nustatėme, kad daug didesnė dalis šito klausimas, svarbiau klausimas yra priekybos perkelimas, kad yra investicijos valstybėje narėje, kurios padidina, pakerina gyven, gyvenimo standartus ir taip pat pakelia ir paklausą, o tai reiškia, kad didės importas ir dėl to ES 15 šalis taip pat turės naudos. Čia pavyzdys Vokietijos pavyzdys noriu, kad tai iliustruočiau. Pavyzdžiui, Vokietijos Lenkijos atvejis. Nuo 2004 iki 2014 metų matome, kad eksporto į Lenkiją dalis augo nuo 2,6 procento iki 4,2 procento. Tai yra dalis visoje uh, Vokietijos eksporto apimtyje. Tai yra e, reikšmingas pavyzdys. Taip pat žinokite, kad bendras dydis Vokietijos eksporto taip pat augo per šį laikotarpį ir tai atspindi didžiulius skaičius, didžiulius kiekius. Taip pat šioje skaidrėje matome, kad krize sušvelnino, sumažino augimą, per pirmosius metus buvo labai didelis smarkus, stambus padidėjimas, o dabar e, lygis yra stabilus, pažiūrėsim, kaip tai tęsis. Bet tai tikrai buvo reikšmingas mm, pavyzdys, kurį galima pateikti. Tačiau iš kitos pusės galima taip pat e, pastebėti, kad Lenkija, Lenkijoje yra didesnis pajamų lygis ir galbūt labiau diversifikuota paklausos e, e, sistema. Jie importuoja ne vien tik tai iš Vokietijos ar S15. Pažiūrėkime šitą skaidrę, matome, kad importo iš Lenkijos dalis iš Vokietijos yra maždaug 27 procentai. Tai yra daugiau negu e, importas iš Vokietijos į Lenkiją. Bet E, šiek tiek stebinis sumažėjimas 5-14 metais. Tai galime paaiškinti tuo faktu, kad kaip ir kitose ES šalyse ir Lenkijoje. Lenkija taip pat importuoja daugiau iš kitų pasaulio šalių. Tai reiškia, kad importas iš Azijos, Kinijos ir tai reikšmingai įsidėję į Lenkijos importo dalį, tai matome šitame grafike ES 15, 15 eksportas mažėja, o eksportas iš kitos, kitų pasaulio dalių Lenkijoje didėja. Bet tai yra bendras reiškinys, kuris tinka ir šiuo atveju. Taigi, kas gauna naudos iš sanglaudos politikos? Žinoma, manome, kad yra nauda ir ES 15, 15 o rezultatas yra iš prekybos srautų, kurios skatina plėtra tose šalyse, kur e, gaunam pagalbą iš struktūrinių fondų, kaip sakiau, vis dėlto ir e, prekyba su likusiamis pasaulio šalimis irgi didėja. Ir jeigu čia galėčiau pateikti skaičių, tai mes e, peržiūrėjome makroekonomikos modelius ir turiu pasakyti, kad investicijos į Lenkiją gali siekti 0,2 procento padidėjimo Vokietijos Lenkijos eksporto padidėjimą tai vėlgi turi tam tikrą reikšmę. Dabar pereikime prie išvadų. Kai užduodam klausimą, kas gauna naudą iš sanglaudos politikos, reikia atsižvelgti į visą eilę faktorių, kur sanglaudos politikos pinigai yra investuojami. Tai yra kurios pagrindinės šalis, kurios gauna naudą iš šių investicijų. Kokie yra prekybos srautai, kurie yra paliečiami ir kokias pasiekmes šitie priekybos srautai daro kitoms šalims. Taip pat reikėtų e, kalbėti ir apie sanglaudos politikos kaštus. Taigi, kai reikia surinkti pinigus iš Europos mokesčių mokėtojų ir kad jis galėtų naudoti ES ir finansuotų sanglaudos politiką. Tai čia, kas yra didžiausia našta pagrindiniams mokėtojams, irgi į tai reikia atsižvelgti. Jeigu atsižvelgsime visus faktorius, ekonometrinėme modelyje, tai sudarysim vaizdą, kuris paaiškina ir parodo, kad sanglaudos politikos nauda tenka tom šalims, kuriuom šita politika ir skirta. Pažiūrėkime šito grafiko kairę pusę. Tai rodo, kad poveikis augimui tokiuose šalyse kaip Latvija, Vengrija, Lenkija yra daugiau negu 4 procentai. Kai pažiūrėsime dešinę, ir žiūrėsim į Italiją arba Vokietiją, kurios yra didžiausi mokėtojai ir donorai, tai vėlgi matome, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje pačiame sąrašo gale tiesiog net nesimato e, šiame grafike, bet yra labai nedidelis pozityvus saldo. Tai galime priskirti prekybos e, srautams. Tai apskritai reiškia, kad kai užduodam klausimą, kas gauna naudą, tai yra e, šalis naudos gavėjos, tačiau šiek tiek mm, gauna per priekybos santykius ir daro teigiamą poveikį ir tom šalims, kurios yra geriau išsivyščiusios Europos Sąjungoje. Dabar pereinant prie laiko perspektyvos. Manau, kad į tai irgi reikės išvelgti. Tai yra tiesiog santrauka to, kas atsitiko per investicijomis į sanglaudos politiką laikotarpį nuo 14 e, ir iki 23. Tai mes tiesiog bandome nustatyti, koks turėtų būti modelis. Čia matome, kad aišku, ne vien tik BVP auga, bet yra poveikis ir kitiems faktoriams, kaip pavyzdžiui, produktivumas auga daug greičiau negu BVP investicijų dydžiai, taip pat atlyginimų dydis. Tai reiškia, kad yra nuolatinis augimas, kalba apie visus šitos indikatorius, nuo 3 iki 4 procentų. Ir taip pat, kai pažiūrėsime į ateitį, tolimesnę ateitį už 23-ųjų, tai matome, kad poveikis yra ilgalaikis. Tai reiškia, kad mes sukūrėme naują padėtį, kur mes e, šitų šalių vystimasi perkeliame kitą lygį. Kodėl šitie grafikė matome krypti žemyn, e, tai paaiškina tuo, kad reikia prižiūrėti infrastruktūrą, vėlgi reikalingos išlaidos ir taip pat e, nuvertėjimas, bet apskritai, ką galime pasiekti, naudojant sanglaudos politiką, yra tiesiog vystimosi lygio pakeitimas. Taigi, išvados kaip mes suprantam padėtį. Valstybės narės, kurios įstojo po ketvirtųjų metų, yra, žinoma, didžiausias naudos gavėjos, gauna didžiausią naudą iš struktūrinių sanglaudos fondų. Finansinės lėšos yra nukreipiamos per tuos fondus, jos yra didelės ir ypač jeigu atsižvelgsim skaičius vienam gyventojui, taip pat yra labai teigiamas, didelis teigiamas poveikis ES dreigos vystimėsi ir e, papildomas išsiplėtimas e, ir apima ES e 15, kuris yra didelis, bet vis tiek mažėja, nes yra labai atviri priekybos ryšiai visoje Europos Sąjungoje. Tai tiek norėjau Jums pasakyti. Okay. Uh, thank you, uh, Mr. Ačiū, ponė Nyslė. Na, tie, kurie pastebėjo, kad kyslė išėjo, noriu pasakyti, kad ji turėjo trumpą mus palikti, bet greitai vėl sugrįž. Noriu padėkoti ponui Nyslė už tai, kad pristatė mums Europos komisijos perspektyvą. Labai įdomus buvo pranešimas. O toliau mes girdėsime valstybių narių pristatymus pirmiausia iš Lenkijos. Atrodo, tai yra E, Josie Drots, vienas asmuo, kuris kalbės tris kartus. Jis yra buvęs ambasadorius, e, taip pat užsienio reikalų departamento vadovas Lenkijos prekybos rūmose, taip pat jis yra nulatinės atstovybės e, Europos Sąjungai vadovas. Taigi norėtume išgirsti jūsų perspektyvą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Norėčiau pasakyti keletą dalykų susijusių su šiandienos tema. Jei neprieštaraujate, kalbėsiu lenkiškai. Chciałem przedstawić. Norėjau pristatyti, naudojame damasis progą, šiandienos e, viešųjų klausimų proga, norėčiau pateikti informaciją, kuri yra susijusi su visų pirma. Tai yra patiksinsiu kai kurios faktus, tai yra ta nauda, kurią gauna Lenkijos įmonės ir Lenkijos pirmas e, iš to, kad mes dalyvaujame Europos Sąjungos regionį vystimasi fonde, kad mes naudojame šito fondo pagalbą. O antroje dalyje aš norėčiau priminti, kokios yra priežastis dėl to, kad neprašoma mm, pagalbos iš Europos Sąjungos ir kokie yra barjerai gyvendinant projektus, kurias finansuoja Europos Sąjunga. Ir galiausiai norėčiau pasisakyti dėl klausimų, kurie yra susijęs su įmonių dalyvavimu firmų, kurios turi užsienio kapitalą, kurios dirba Lenkijoje, veikia Lenkijoje ir šitų įmonių, šitų firmų dalyvavimas, na, pasinaudojant iš Unijos sąjungos dotacijomis ir galiausiai dėl viešųjų pirkimų, e, kurie šiandien jau buvo aptarti, šitas klausimas jau buvo paliestas. Taigi, sąjungos fondai 2017-2013 metais ir ypač regionų plėtros fondas Europos e, sanglaudos fondai. Lenkija dar prieš stodama Europos Sąjungą naudojosi iki e, stojimo programos lėšomis ir įstojusi į Europos Sąjungą jau turėjo prieigą, galėjo naudotis visais fondais. Dabar e, Lenkija gauna 4 milijardus zlotų per mėnesį, naudodamasi iš mano, mano minėtų fondų lėšomis. Mūsų šalis gauna didžiausią naudą iš Europos stangaldos politikos ir iki šiol es, Lenkija yra gavusi 20 procentų visų pinigų, kurie skirti visoms valstybėms narėms. Geriausiai šiuo atveju e, Lenkija naudojasi inovacinio ūkio ir infrastruktūra ir aplinka iš šitų programų ir taip pat naudojasi regioninėmis programomis. Europos regionų plėtros fondas yra priemonė, kuria visų pirma, kuris užduotis visų pirma sumažinti disproporciją regionų vystimosi lygmenyje, bet e, apie tai puikiai žinome. Ir jeigu kalbėsime apie Lenkijos pavyzdį, tai visų pirma šitas fondas padeda e, e, konkurencingumui E, taip pat moksliniams tyrimams, investicijoms į kultūrą, aplinkos saugą, taip pat visuomenės, in, informacinės visuomenės vystimui. Kas gauna naudą iš šitų e, fondų? Tai yra e, įmonės, verslo įstaigos, įstaigos valstybės, tai yra administracija, vietos administracija ir kiti. Pagal e, regioninį plėtros fondą 17-13 metais buvo finansuojamas programos, kaip 16 regioninių programų, taip pat e, rytinės Lenkijos vystimosi programa, techninės pagalbos programa, teritorinė vystimosi programa, taip pat infrastruktūros ir aplinkosaugos programa ir taip pat inovacinių ūkio programa. Jau dabar nebepateiksiu konkrečių skaičių, nes jie yra prieinami. Tai yra kokias kvotas, kiek, kiek Lenkija pasinaudojo šiomis kvotomis, bet iki 14 birželio, tai prieš mėnesį, buvo pateiktas 1100 e, prašymų prašant finansuoti, jeigu kalbėsim apie sąjungos lėšas, ir tai buvo 60 milijardų ir 400 e, milijonų fondų, tiek buvo prašyta paramos. Ir remintis regionų plėtros fondo lėšomis, e, verslo, pagalba verslo institucijams. Šitie pinigai, aišku, padėjo parengti naujus produktus, naujas paslaugas, sukurti naujas darbo vietas, padidinti konkurencingumą, padidinti inovatyvumą ir daugiau informuoti apie tai, kaip veikia įmonės ir leido sukurti naujas įmonės, sukurti naujas darbo vietas, komercializuoti nuosavus, nuosavas mintis ir idėjas ir padėjo kurti infrastruktūrą, sustiprinti įmonių padėtį, pagerinti produktų ir paslaugų tiekimą ir užmėgsti bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis. Į susumuojant tai, kas buvo pasiekta, tai kila klausimas, kas gavo naudą. Visų pirma, įmonės iš vienos pusės jos buvo tiesioginiai pagalbos naudos gavėjai, pavyzdžiui, inovacinis ūkis šitos programos naudos gavėjai ir taip pat gavo netiesioginę naudą, jeigu jos vykdė užsakymus, vietos savivaldybių užsakymus, plėsamas vietos infrastruktūrą. Labai sunku e, nurodyti tą šaką, kuri gavo didžiausią naudą nes pagalbos prašė įmonės iš visų sričių, tai yra in, farmakologijos firmas, techninės baldų gamintojai, visi. Ir taip pat įmonės vykdė darbus, tyrimo, tyrimo darbus, o lėšas iš Europos Sąjungos buvo parama ir inovaciniai veiklai. Dabar Lenkijoje yra vykdoma yra rengiamas projektas, sprendimų projektas, kaip palengvinti šių projektų įgyvendinimą, e, siekiant sustiprinti inovacinį ūkį ir kaip įvesti mokesčių, mokestinės nuolaidas. Kalbant apie investicijas vietos savivaldybės. Tai aišku, tai pagerino ir mm, žmonių gyvenimą, nes buvo pagerintos komunikacijos ryšiai, nutiesti nauji keliai, tiesiog tai pagerino gyvenimo sąlygas, taip pat e, naujų, naujų kelių statyba, naujų kelių tiesimas. sukuria labai įdomių situacijų, kur šalia techninių mazgų Lenkijoje atsirado šalia jų atsirado naujas paslaugos tikiančios įmonės, o geriausias pasla... pavyzdys yra o šalia autostrados, kur per kas pastarusis kelias tą metų atsirado nauji pramonės parkai ir toje vietoje, kur yra tik tai labai nedaug gyventojų, bet pajamos išaugo daug kartų šalia didžiųjų investuotojų pasinaudojo pagalbą ir mažos įmonės. Reikia pabrėžti, kad ir rytų Lenkijos programa, kuri buvo labai svarbi įgyvendinant Europos regionų programą, programą padėjo sumažinti atotrukį, vystimas atotrukį tarp regionų ir taip pat investicijos į mokymus, kelių tiesimas, paskatino ir regionų gyventojus kurti darbo vietas ir pradėti savo verslą. Dabar pereinu prie mm, barjerų, kodėl, kokios problemos kyla naudojantis e, bendrais projektais ir mm, ką nurodo e, mm, darbdaviai ir, ir verslo e, ūkio subjektai atsakydami į anketas. Čia aš norėčiau e, pasiskaityti dviem klausimais. Tai yra dėl ko nesikreipiama, neprašoma pagalbos lėšų, nes tokių atvejų buvo. Ir tarp šitų priežasčių, dėl ko neprašoma pagalbos, tai yra tai, kad yra sudėtinga prašymo patikimo procedūra tai galima pasakyti, kad yra per daug formalių reikalavimų ir e, labai sunku nustatyti dotacijas. Ir tai 32 procentai respondentų e, teigia, kad tai buvo priežastis, dėl ko nebuvo prašoma pagalbos. Trūksta atitinkamų programų, kurios leistų gauti paramą. Tai vėlgi yra tema, tai yra priežastis, kurią nurodė 24 procentai visų įmonių. Neaišku, ar bus, ar bus sėkmingas projektas, taip, taip kalba tie, kurie nenori rizikuoti 20 procentų atsakymų. Tai sunku parengti prašymo dokumentus, tai yra 12 procentų atsakymų ir priežastis, kurias nurodė 10 procentų įmonių, tai kad trūksta reiko, reiko, laiko arba trūksta poreikį. Nu, čia kiekvienas pats sprendžia Jeigu kalbėsime apie barjerus, kurie trukdo įgyvendinti projektus, kurios finansuoja ES lėšomis, tai keturios kliūtis. Visų pirma, finansinės kliūtis. Ir čia reikia nurodyti, kaip pirmą kliūtį tai yra, tai kad reikia kai kuriais atvejais ir panaudoti savo kapitalą, savo lėšas. Jeigu yra mažos vidutinės įmonės, tai joms yra pagrindinė problema. Jeigu tokios įmonės paprastai turi labai ribotą, ribotas nuosavas finansinės e, lėšas. Toliau kitas klausimas tai yra tai, kad reikia kredituoti projektinę veiklą, jeigu laiku nėra gauti lėšas, tai yra tas išmokas firmai, tai yra išmokas, kurios skirtos projekto įgyvendinimui. Toliau teisinės kliūtis, tai neiškumas ir nestabilumas Lenkijos teisės ir neaišku, kaip reikia aiškinti sąjungos teisės nuostatas. Toliau dar viena priežastis, tai yra tai, kad yra dažnai atnaujinami teisės aktai, yra atnaujinamas e, nuostatos ir taisyklės, labai sudėtingos teisinės taisyklės, dėminimis ir taip pat e, informaciniai, biurokratiniai barjerai, vėlgi tai yra nurodyta, kad tai yra viena iš teisinių kliučių. Ir e, sunku realizuoti tuos projektus, taigi matom, kartojasi tos pačios priežastys yra nurodomas kalbant apie kliūtis, kurios trukdo įgyvendinti sąjungos projektus. Taip pat sudėtingos procedūros, teikiant prašymus dalyvauti konkur, viešuosiuose konkursuose. Organizacinės kliūtis tai yra tai, kad labai aukštas biurokratizavimo lygis, per daug dokumentų ir taip pat reikia patiems daug ką išsiaiškinti, tokias priežastis labai e, daug laiko reikalaujam. Tai yra viena iš kliučių nurodyta. Taip pat labai dažnai, dažna ir ilga kontrolė įgyvendant projektą. Ir galiausiai informaciniai barjerai, informacinės kliūtis visų pirma tai, kad neaišku, kaip rinkti informaciją ir kaip ją naudotis. Na, aišku, čia yra kiekvienos individualios įmonės reikalas, kuri turi to pasirūpinti, ypač tai e, kliūtis yra mažoms vidutinėms įmonėms, taip pat, kad trūksta prieinamos paprastos informacijos apie tai, kaip galima gauti papildomą finansavimą. Ir galiausiai keletas pastabų dėl naudos, kurią gauna įmonės kuris turi ir užsienio kapitalą, bet veikia Lenkijoje gausus šitų įmonių atstovai ir taip pat tokių institucijų atstovai teigia, kad e, pagalba užsienio investuotojams yra vienas iš didžiausių paskatų investuoti mūsų šalyje. Ir pasirodo, dotacijų dydis tai yra viena penktoji to, ką e, remdamas įmonės sąjungos pagalba, tos firmos pasiekė investuodamas Lenkijoje. Na, galim pasakyti, kad tai nėra nieko blogo, nes galiausiai tai yra Europos Sąjunga. Tačiau faktas lieka faktu, kad kai kurie investuotojai, kurie nusprendė investuoti Lenkijoje, investuoja žinodami, kad jie galės lengviau gauti lėšas iš ES fondų būtent Lenkijoje negu kur kitur. Iš vienos pusės tai skatina vystimą, aišku, Lenkijos ūkio vystimą, bet iš kitos pusės, jeigu šis skaičius turėtų aukti, daugiau negu 20 procentų, kurias minėjau, tai tuomet, jeigu yra firma, įmonė su grinai lenkišku kapitalu, tai juos tada mm, kažką praranda. Ir galiausiai viešųjų e, pirkimų konkursai, aš apie tai, apie tai užsiminė ponas pirmininkas ir taip pat ponas Černeckis Na, žinoma, užsienio įmonės, kurios dalyvauja konkursuose, jeigu yra viešojo pirkimo konkursai, kurie organizuojami Lenkijoje, dažnai e, laimi šitos konkursus, dažniau laimi negu Lenkijos įmonės, kurios daro tą patį ir kurios tengiasi dalyvauti konkursuose, kurie e, rengiami e, už Lenkijos ribų, tai yra kitose ES valstybėse narėse. Kaip teigia ekspertai, e, gyventojų forumas Lenkijoje, kalbant apie ES lygmenį, lygmenių reikėtų kovoti su patiktinistinėmis programomis. Ir tokia formuluotė yra stipri, bet atrodo, kad kartais, na, ji pasitvirtina dėl rangovo pasirinkimo tai čia nesprendžia vien tik tai kokybė ir kaina, bet kartais ir e, rangovo elgesys. Aišku, tai mm, svarbu, nu, priklauso nuo to, kas finansuoja konkretų užsakymą. Jeigu, pavyzdžiui, Business Center Club, tai yra galinga organizacija, stipri organizacija e, Lenkijoje ir ji teigia, kad dėl to, kad nedidelė, mm, nedaug konkursų laimi Lenkijos firmos, Lenkijos įmonės. Tai yra dėl to, kad Lenkijos rangovai daugiausia dėmesio skiria vietos rinkai, šalies rinkai, bet jos nemato didelių galimybių laimėti konkursus užsienyje. Aišku, dabar jau prasidėjo nauja finansinė perspektyva ir yra šiek toks e, optimistinis akcentas, bet be jokios abejonės tenkios įmonės labai greitai mokiausi ir reikia tikėtis, kad jau tolesnį tolesnį finansavimo laikotarpį Lenkijos įmonės padarys išvadas ir įsijungs į Europos Sąjungos rinką ne vien tik tai jeigu kalbėsim apie dalyvavimą viešose pirkimų konkursuose, bet taip pat ir e, geriau pasinaudos priemonėmis, lėšomis, kurias puikia, puikiai žinome 2013-2020 metais, jeigu kalbėsim apie Lenkiją, tai yra didesnės galimybės ir aišku, tai yra didesnis iššūkis Lenkijai, kaip juos tinkamai panaudoti. Ir Lenkijos ūkio e, rūmai ir verslo organizacijos skatina ir remia e, Lenkijos įmonės ir Lenkijos verslininkus. Labai ačiū. Uh, uh, thank you, uh, Mr. Drodz. For... Labai ačiū, ponė Drodz, už jūsų pristatytą situaciją Lenkijoje. O toliau ponė Vitalijos iš Vengrijos. Ji yra Valstybės sekretorė dirba Vengrijos premjero departamente ir atsakingo už plėtros politiką. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti vengrų kalbą. Labai dėkoju už pakvietimą į šį posėdį. Šie metai labai svarbus ne vien tik tai Vengrijai, bet ir kitoms valstybėms e, narėms. Dabar jau baigėsi e, vystimosi e, periodas, laukiame kito pradžios. Mūsų vyriausybė yra pasiryžusi 2015 baigti taip, kad visi finansai būtų panaudoti. Tai yra įmanoma, nors ir nelengva. Norėčiau paminėti kelis faktus, kodėl įsisavinti tas lėšas buvo sunku. 2010 metais vystimosi situacija buvo nelengva. Vyriausybė padarė labai daug klaidų e, priimdama paramą. ES dirba septyniarių metų ciklu. Tačiau mes į savo sistemą negalėjome iš karto perkelti septyniarių metų sistemos. Negalėjome pakankamai e, pritaikyti savo situacijos. Nuo 2007 iki 2013 tas laikotarpis buvo įpusėjęs, tai mes norėjome pagreitinti mokėjimus. Buvo grėsmė, kad prarasime pinigus, bet tiesiog neturėjome laiko užtikrinti tinkamą koordinaciją atsirado tam tikrų prieštaravimų. Komisija turėjo savo lūkesčius, o mes privalėjome užtikrinti institucinius pokyčius. Prezidento biuras ėmėsi koordinacijos 2014 m. pradžioje. Buvo numatytas perkelimas į skirtingas ministerijas. Turėjome maždaug 120 tūkstančių paraiškų. E, 17 tūkstančių paraiškų buvo rimtai išanalizuotas e, ir buvo paskirta maždaug 13 milijonų eurų. Daugiausia projektų buvo aplinkosaugos, ekonomikos e, plėtros srityje, taip pat e, transporto sferoje. Maždaug pusė tos sumos taip pat buvo skirta energetikai, taip pat nemažai švietimui, užimtumui, e, sveikatai ir prekybos skatinimui. Mes numatėme projektų už maždaug 10 milijardų ir buvo nusistatyti tam tikri prioritetai, pavyzdžiui, tokie kaip keliai, geležinkeliai ir dviračių takai. Iš viso 236 tūkstančiai kilometrų buvo modernizuoti. kanalų buvo nutiesti 855 km dviračių takų, buvo pagerinta transporto sistema Budapešte. Negana to, pagerinome ir autobusų bei traukinių sistemą. Tiesime naujus kelius 2700 naujų e, kilometrų naujų kelių buvo nutiesta. Numatėme taip pat ir pokyčių švietimo bei užimtumo srityje siekiame, kad e, būtų nutraukta Romų segregacija mokyklose. Geriname universitetų sistemą, taip pat didiname socialinę įtraukti. Mažiname segregaciją bendruomenėje. Visą tai buvo labai svarbu. Taip pat reikėjo ir pokyčių sveikatos rytyje, reikėjo žmogiškųjų išteklių. 531 mokykla ir universitetas buvo modernizuoti. Sveikatos srityje mes modernizavome ligoninės. Gerinome kompetenciją tų žmonių, kurie iškojo darbo, tai darėme užimtumo srityje. Negana to vystėme tvarę energetiką, didinome vandens vartojimo efektyvumą, taip pat e, atliekų vandens panaudojimą energijai gauti. E, taip pat siekiame apsaugoti 3 milijonų žmonių nuo potvinio rizikos. 8 milijonai žmonių e, gavo tinkamą gerti vandenį, buvo nutestas e, vandentiekis. Taip pat dirbome informatikos ir komunikacijų srityje tam, kad ekonomika sustiprintų naujos technologijos. 29 tūkstančiai mažų bei vidutinių įmonių gavo paramą, e, taip sukūrė 100 tūkstančių darbo vietų. E, tyrimo ir plėtros e, srityje finansavimas buvo 1,2 milijardai, taip pat buvo numatytas finansavimas turizmo sričiai. Įmonės gavo maždaug 5,4 milijonus eurų įvairiems projektams. Tai buvo įvairūs e, visuomeniai naudingi projektai. Tai nėra vien tik tai skaičiai. 2007-2014 metais mes renovavome daug ligoninių, tiltų, pagerinome pačią gyvenimo kokybę. Jei atvyktumėte į Vengriją, tai matytumėte, jog ten labai daug naujų investicijų. Buvo vykdomas ir kelių projektas. Pagerėjo ir žmonių gyvenimo kokybė. Tad ponės ir ponai, ES fondai paskatino augimą ne vien tik tai Vengrijoje. Matome teigiamų rezultatų. Kadangi e, yra gaunamas grinosios pajamos, kurios sugrįžta į ES. Turėjome 10 tūkstančių tiekėjų iš kitų šalių, taip pat buvo 6 tūkstančiai projektų. su įmonėmis, kurios yra registruotos užsienyje. Jei pasižiūrėtumėte į sutartis, tai maždaug pusė iš tų sutarčių turėjo tiekėją, kuris buvo užsiregistravęs ne Vengrijoje. Taigi savininkas buvo ne Vengrijos subjektas. Daug žmonių buvo įsitraukę į tų projektų atranką. Jei pasižiūrėtumėte į sąskaitos faktūras, tai buvo išmokėta 24 milijardai eurų, 15 procentų visų sąskaitų faktūrų atkeliavo iš tiekėjų, kurių įmonės registruotos užsienyje. Jei pasižiūrėtumėte į pasiskirstimą, tai pamatytumėte, kad vidutiniškai užsienio įmonės daugiausiai įsitraukdavo į infrastruktūros projektus susijusius su transportu, aplinkosauga ir ES valdysena. Tos įmonės, kurios užsiregistravusios užsienyje, dalyvavo ekonominio vystimosi projektuose. 18 procentų buvo tokių projektų, taip pat buvo transporto projektų. Tai daugiausia buvo Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Jei pažvelgtume į didelės apimties projektus, tai jų buvo vykdoma maždaug 15 tuo laikotarpiu, 45 iš tų projektų jau gavo 8 milijardus eurų iš komisijos. Tai yra projektai taip pat susiję su transportu sveikatos sritimi. Užsienio įmonės dalyvauja tokiuose didelės apimties projektuose ir tai sudaro maždaug 54 procentus visų projektų. Vėlgi čia įmonės daugiausiai iš Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Kelių tiesimas. Buvo numatyta tiesti metro kelius. Darydama išvadą galiu pasakyti, kad daugybė užsienio įmonių gavo naudos iš ES fondų nuo 2007 iki 2014 metų. 24,9 milijardai eurų buvo skirta Vengrijai, maždaug 2 milijardai. Ne, nebuvo panaudoti 2012-aisiais, todėl vyriausybė nusprendė pagreitinti mokėjimus per vienerių metų laikotarpį sugebėjo pasiekti tikslų. Sugebėjome padidinti mokėjimus iki 25 procentų. Stengiamės, kad lėšos būtų įsisavintos šimtų procentų. Jei palygintume mūsų situaciją su kaimynu, tai pamatytume, kad viskas yra įmanoma. Sugebėsime panaudoti visus skirtus finansus. Tikiu, kad e, dar per šešis mėnesius mes imsimės visų reikiamų pastangų tam, kad e, skirti finansai būtų visiškai panaudoti. Dabar jau esame pasiekę 82 procentus iš 100. Dvi trečiosios pinigų jau yra Vengrijoje. Galbūt mes būsime pirmoji valstybė narė kuri visiškai įsisavins lėšas. Visos valstybės narės turėtų nepamiršti to panaudojimo rodiklio. Tai ir yra mūsų tikslas. Tuomet ir įsipareigojimai galėtų būti didesni negu 100 procentų. Mes prisėmėme papildomų įsipareigomų ir tai buvo geras sprendimas. Kai kurių projektų nebūtume galėję užbaigti be tų papildomų įsipareigojimų. Labai svarbu yra pasiekti daugiau nei 100 procentų. 112 procentų Vengrijoje būtų tinkamas tikslas. Mes dar turime kelis mėnesius iki finansavimo laikotarpio pabaigos. Įmonės bei vyriausybės institucijos turi sumokėti tiekėjams Todėl mes manome, kad kai kurie projektai bus sustabdyti tam, kad nebūtų nuostolių. Kai kurie projektai bus stabdomi, jeigu jie vėluos. Ypač jei matysime, kad rizikos lygis to projekto yra labai aukštas. Visą tai darysime, kad e, visiškai įsisavintume tas lėšas. Taigi, ponios ir ponai, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, tai yra mūsų vystimosi politikos dalis. Privalome užtikrinti ekonominį nepriklausomumą ir sukurti daugiau darbo vietų. Matėme daugybę teigiamų pokyčių. Pagrindinis tikslas yra sukurti dar daugiau darbo vietų. sieksime investuoti pinigus taip, kad tos investicijos atneštų kuo didesnę naudą. Ačiū. Dėkoju. Ačiū ponė Vitalijos už tai, kad paaiškinote mums, kokią naudą ES fondai atnešė į Vengriją. Taip pat, kokią naudą iš to gavo įmonės esančios kitose šalise, ne Vengrijoje. Mes dar turime laiko maždaug 13 minučių, jei kolegos norėtų užduoti kokių klausimų pranešėjams, tai labai prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems pranešėjams, ponas Černieski. Kalbėjo apie ES fondų panaudojimą valstybėse narėse. Mums reikėtų nepamiršti ir biurokratijos mažinimo valstybėse narėse. Kai kuriuose šalise situacija yra tokia bloga, kad kai kuriuose įmonės ir institucijos labiau linkusios imti paskolą iš banko vien dėl to, kad biurokratinės kliūtis yra didžiulės. procedūros viešojo pirkimo valstybėse narėse yra labai skirtingos. Dėl tų priežasčių daugelie valstybių narių yra tikėtina, jog vietinė įmonė laimės viešojo pirkimo konkursą vien dėl to, kad užsienio įmoniai yra labai sudėtinga vienodai konkuruoti bet tai netitinka vienos iš pagrindinių ES taisyklių, tai yra konkurencingumo principas. Tikiu, kad mums reikia mąstyti apie standartinę viešojo pirkimo procedūrą. Reikia, kad galiotų tos pačios sąlygos, tie patys laiko terminai. Tos pačios procedūros įkuriant įmonę. Juk daugeliu atveju užsienio įmonės yra labiau linkusios įsteigti naują įmonę valstybėje narėje dėl kažkokio projekto vien todėl, kad tai yra kur kas paprasčiau negu teikti paraišką dalyvauti projekte, turint užsienio įmonės statusą. Tai sukuria labai daug problemų. Aš žinau, kad vyko aukšto lygio darbo grupės posėdis, kurį numatė komisijos narys Kreco. Buvo kalbama apie biurokratinių kliučių mažinimą, bet kiek žinau, galutinis laikotarpis buvo 2018 metai. Aš manau, kad reikėtų veikti kur kas greičiau tam, kad būtų padidintas lėšų panaudojimas valstybėse narėse. Na dar kartelį ačiū pranešėms, ačiū ponui Černeski, mes turėtume ir toliau diskutuoti apie šiuos aspektus. Kaip ir e, sakiau, mums reikia standartinių procedūrų bendro požiūrio ir bendradarbiavimo e, sanglaudas rytyje. Turime mažinti biurokratiją visais lygiais, e, kai kalbame apie sanglaudos politiką ES. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti dabar? Ne. Ne. Jeigu ne, tuomet žodį perduosiu trims pranešėjams. Ir tik tai dar pridursiu vieną pastabą pats. Ypač jūsų, pana Drods, pastebėjimai dėl to, kad įmonės teikia skundus Man atrodo, kad daug tų skundų būtų galima išspręsti valstybių narių lygmenių. Jūs minėjote apie sudėtingumą tų klausimų, kolegos kalbėjo apie tai, kad dažnai įmonės ieško kur geresnės sąlygos, tai, kad įmonėms nėra lengva pateikti paraiškas viešiesiams pirkumams, taigi tikrai jungtinės tautos ar kokios kitos organizacijos galėtų bandyti sukurti vienodas sąlygas. Ir taip pat valstybės narės galėtų labiau pareklamuoti finansavimo galimybės. Taigi mano klausimas būtų toks, ar valstybės narės regionai yra e, pakankamai gerai atliekančią savo pareigą, reklamuojant, informuojant naudos gavėjus apie finansavimo galimybės. Taigi, mano komentaras ir dabar žodis jums pranešėjams sureaguoti į viską, kas buvo pasakyta. E, Lenkijoje vyriausybinė institucija, kuri yra atsakinga už e, Europos fondus, e, yra infrastruktūros ministerija ir vystymo ministerija o taip pat e, na, tam tikrą dalį, e, už tam tikrą dalį sakinga rūpia ministerija, kuri turi visą struktūrą, kuri užsijima paramą, ypač e, remia tuos projektus, kurie yra susijęs su mažu ir vidutiniu įmonių vystimu. Manau, kad Iki šiol labai daug jau yra padaryta, Lenkijos vyriausybinės organizacijos vyriausybė daug padarė, bet galima dar ir padaryti daugiau. Ir dažnai yra atkreipiamas dėmesys, um, formuluojant konkrečias išvadas arba siekiant pagerinti situaciją, tai yra sumažinti biurokratizmą, sunku net man čia ištarti tą žodį sumažinti administracijos biurokratizmą, vyriausybinių įstaigų biurokratizmą. Jeigu kalbėsim apie nusikalstamumą, atsiprašau, jeigu kalbėsim apie prieinamumą, e, informacijos prieinamumą apie e, sąjungos programas. Ir kodėl egzistuoja tokios organizacijos kaip Business and Club, Leviathan ir kitos mm, organizacijos. Iš vienos pusės tikslas yra padėti įmonėms pasiekti tinkamiausius sprendimus, kurie padėtų geriau pasinaudoti sąjungos fondais, o iš kitos pusės reikia atkreipti ne vien tik tai vyriausybės, bet ir parlamento dėmesį, kurie sparsta daugelį klausimų, susijusi su e, sąjungos teisės aktų perkelimu į, į, e, į Lenkijos teisę. Taigi aš sutinku su ponu pirmininku, kuris suformulavo šitą klausimą ir mėginu atsakyti, bet aš nenoriu išsiplėsti, bet aš tik tai sutinku ir su tuo, kad tikrai valstybėse narėse dar daug ką reikia padaryti to pagrindiniu lygmeniu ir siekiant supaprastinti procedūras, bet tai galime padaryti ir nacionaliniu lygmeniu, jeigu yra parama, kurią mums teiktų Europos komisija ir sąjungos struktūros. Mes patys to negalėsim padaryti, negyvendinsim. Ačiū. Mr. Nisa, Ms, Mrs. Uh, Vitalios, perhaps you would like to comment as well. Gal ponė taip pat norėtų pakomentuoti. Ačiū. Dėl viešųjų pirkimų. Aš nematau čia tiesioginės problemos, bent jau Vengrijoje to ir tokio masto, kaip buvo nupasakota kolegos iš Europos parlamento, kad vietinės įmonės turi didesnę galimybę laimėti viešuosius pirkimus. Jeigu pažiūrėtume į statybų sektorių, kaip sakiau savo pranešimo metu, tai pamatysime, kad nemažai, kad vengrų įmonės sudaro vos pusę visų laimėtojų netgi mažesnė pusė, taigi didesnė pusė viešuosius pirkimus laiminčių yra užsienio įmonės. Todėl nežinau, ar mums tikrai reikėtų vieno bendro reglamento, kuris reglament... Beje, mes kaip tik ir turėsime tokį reglamentą, jis įsigalios e, lapkričio mėnesį. Tai bus bendras viešų pirkimų reglamentas ir tikėkime, kad tada visos taisyklės taps aiškesnės ir skaidresnės ir sutarčių sudarimo procedūra taps skaidresnė. Rengiant reglamentą vyko viešosios konsultacijos ir mes labai dažnai kontaktavome su Europos komisija ir manome, kad tai kaip tik ir bus tas procedūros supaprastinimas. Mano kolegos labai teisingai pastebėjo, Korina Gretzel regionų klausimų komisijos narė visai neseniai subūrė aukšto lygio darbo grupę, kurios tikslas yra supaprastinti viešų pirkimų procedūras ir taip pat bus suburtas ekspertų komitetas, kuris pradės darbą jau visai netrukus. Taip pat turėtumėte žinoti, kad nereikėtų suprasti, kad šių, šio darbo rezultatai bus parengti kadencijos pabaigoje. Šių darbo grupių darbo rezultatai turėtų tapti apčiuopiami gerokai anksčiau, per ateinančiais kelius metus. Toliau dar dėl to, kas buvo paminėta ir kas tikrai yra aktuali problema. Ir daug valdančiųjų institucijų kaip tik ir vargsta šis rytie, tai būtent teisingas viešųjų pirkimų taisyklių taikymas. Kaip žinote, tos taisyklės buvo sukurtos ne, Euro, ne vien tik Europos Sąjungoje. Jos išplaukė iš pasaulinių taisyklių, e, kurios yra nustatytos pasaulio prekybos organizacijos susitarimuose. Ir jos yra taikomos pasaulinių mastu. Esu tikras, kad mano kolega iš Lenkijos galėtų mums papasakoti ir apie tų įmonių patirtis, kurios yra ne iš Europos Sąjungos. Ir kaip joms sekėsi dalyvauti viešuosiuose pirkimuose paskelbtose Lenkijos atsakingų institucijų. Be abejo, ne tik Lenkijoje yra ir kitos kelios valstybės narės, kur situacija panaši ir mes žinome, kad tokios įmonės taip pat turėjo labai įdomių patirčių, jeigu taip galėčiau diplomatiškai išreikšti. Be to, dar ką žinome, ypač šiame svarbiame komitete, kad kai yra aptariamas klaidų lygis, tai viešų pirkimų srityje klaidų lygis yra turbūt svarbiausias klaidų šaltinis, apskritai paėmus visas klaidas, kurios yra nustatomos, naudojant paskirstat lėšas. Europos komisija šitą problemą bando spręsti investuodama į valstybių narių pajėgumus, gerindama jų galimybės suprasti ir taikyti visas taisyklės teisingai. Bet jūs turbūt žinote, kad kartu su kompetitingomis komisijos tarnybomis regijo generalinis direktoratas investavo labai daug į savo e, darbuotojus, aiškino jiems, kaip tos taisyklės veikia ir ką jos reiškia. Manau, kad iš tiesų tai yra labai svarbu viską perprasti, jeigu norime realaus apčiuopiamo supaprastinimo. Visada lieka galimybė toliau gilintis į klausimus, bet nepamirškime ir to, kad mes neturėtume tiesiog šokinėti šešėliuose kažkur. Ir neturėtume pamiršti, kad viešiai pirkimai gali būti ir korupcijos klėstėjimo sritis, todėl iš tos klausimus reikia žiūrėti labai rimtai. Ačiū. Ar būtų dar kolegų turinčių klausimų pranešėjams? Ne? Tuomet galime baigti šią diskusijų dalį. Dėkoju pranešėjams ir dėkoju už atsakymus į klausimus. Galime pereiti prie kitos dalies. Ir pirmininkė nenori perimti pirmininkavimo. Jūs turbūt pamatėte, kaip aš čia puikiai <laughs> viską organizuoju. Greitai judame pirmin. Taigi pereikime prie kitos dalies, tai yra akademinio pasaulio požiūris turime atstovą iš Bluminger ir Sons. Matau, kad PowerPoint prezentacija jau yra įkelta, matome ekranuose. Taigi, aš jums suteiksiu žodį, o po to išklausysime narių klausimų. Gerai, dėkui. Mūsų paprašė atlikti labai specifinę užduotį. Būtent atlikti kiekybinę analizę turimų duomenų e, iš e, viešųjų pirkimų, viešųjų pirkimų elektroninių būdų srityje. Ir matote, kad mano pranešime yra paimti duomenys iš 2012-2014 metų. Tai yra TED duomenys. TED duomenis galima parsisiųsti, bet juos apdoroti yra labai didelis darbas, reikia labai daug programinės įrangos ir mes tiesiog nespėjome išanalizuoti tų duomenų, nors mūsų buvo paprašyta išanalizuoti duomenis iš daugiau metų. Taigi, dabar mes paėmėme tas duomenis iš 2012 13 ir 14 metų. Ir juos išanalizavome. Ir noriu pasakyti porą žodžių apie pačius duomenis. Mes aptikome nemažai nenuoseklumų ar anomalijų. Tad duomenys nagrinėdami ir manome, kad tai yra grinųjų duomenų nenusakumo problemos, o ne jau apdorotų duomenų. Mes nustatėme maždaug 114 tūkstančių e, sutarčių įrašų, sutarčių sudarytų 2012-2014 metais. Maždaug 6, 6 tūkstančiuose sutartičių nė, nėra nurodyta šalis, valstybė todėl labai sunku tam panalizuoti, ar tai yra tarptautinė sutartis ar ne. Maždaug 10 tūkstančių atvejų nėra nurodyta sutarties vertė ir 5 tūkstančiuose sutarčių buvo labai netiksliai nurodytas, nurodyta suma. Taigi maždaug 15 tūkstančių įrašų yra ne, nepilni, netikslus. Be to, yra kai kurios sutartys mišrios, jos vienos viršyje sutarčių suma, kitos jos nepasiekia. Ir taip pat pasirašančios institucijos ne visada yra aiškios, tad tikrai nėra labai lengva atrinkti tos kontraktus Taigi tokie dar palaidi galai liko, bet vis tiek matosi gana aiškių skirstumų, skirtumų dėl to, kiek e, sutarčių yra paviešinama TED sistemoje atskiriuose valstybėse narėse, nors jų suma yra pakankamai nedidelė. Toliau dėl sutarčių, dar pasėmėme, kad sutarčių vykdytojų pavadinimai nėra visur tiksliai nurodomi ir taip pat pasirašančių šalių E, pavadinimai nėra visų tiksliai nurodyti ir todėl labai sunku nustatyti, e, kokios lėšos gauna konkrečios įmonės. Todėl, kad, kaip sakiau, jų pavadinimai ne visur yra nusekliai įrašyti. Dabar perinant prie pačios analizės. Tai štai, nustatėme maždaug 114 tūkstančių e, sutarčių Jų vertė maždaug 116 milijardų eurų. Dauguma, kaip matote, buvo sutartys sudarytos 13 naujų ES valstybių. Taip pat pastebėjome, kad maždaug 90 procentų, skaičiuojant pagal vertę sutarčių, buvo sudarytos tose šalise, kur ir e, rangovas, ir užsakovas buvo iš točios, tos pačios šalies. Taigi, o, o kitoje valstybėje buvo koks nors suprangovas arba vienos iš įmonių padalinys. Bet akivaizdu, kad daugiau e, sutarčių buvo iš 15 pagrindinių ES valstybių. Ir tos sutartis buvo labai didelės vertės, ypatingai Niderlanduose ir Švedijoje. Ten buvo sudaryta labai didelių, didelės vertės tarptautinių sutarčių nagrinėtais metais. Tai reiškia, kad maždaug 10 procentų visos sumos, kuri čia parodyta, yra perdodama ar per tarptautinės sutartis. Toliau. Analizės metu išiškėjo vienas svarbus dalykas, tai yra, kad 13 ES valstybių narių, kurios sudaro sutartis su e, sutarčių vykdytojais iš ES 15 didžiųjų valstybių, tų stočių skaičius yra gerokai didesnis negu kad atvirkščiai, kai užsakovas yra vienoje iš ES 15 senųjų valstybių, o rangovas vienoje iš 13 naujųjų. Aš čia vėl laikysiuosi panašaus valstybių narių sugrupavimo ir čia tarptautiniai tiekėjai, ką aš turiu galvoje sakydamas tiekėjai, tai nėra vien žaliavų tiekėjai, bet kalbu apie apskritai tarptautinių sutarčių vykdytojus Taigi aišku, kad pagrindiniai tiekėjai, kabutėse, yra ES 15 senųjų valstybių narių, nes jos e, sudaro, jos vykdo maždaug 70 sutarčių. Ir taip pat čia matosi, kad yra ir kitų valstybių, valstybių kandidačių, kuriuose yra vykdoma maždaug 13 sutarčių. 13 procentų sutarčių vykdomų e, tarptautinių lygių. Taigi, bendrai paėmus, pagrindinės dešimt valstybių tiekėjų, skaičiuojant pagal vertę, yra Italija, Ispanija, Vokietija, Austrija ir Čekija. Ir taip pat matome čia keletą valstybių, kurios, kaip sakiau ankstesnėje skaidrėje, nepriklauso Europos Sąjungoje. Tai yra Pietų Koreja, Šveicarija, o dešinėje grafoje matote JAV, bet šiaip Italija ir Ispanija sudaro labai didelę dalį kartu su Vokietija, Austrija ir Čekija, turiuomenyje tarptautinės sutartis. Jungtinė karalystė, kalbant skaičiais, yra antroje vietoje, tai yra antroji pagal dydį tiekėja, bet ji čia grafoje nepažymėta, kadangi šitos grafos yra paremtos sutarčių m, mm, verte, o Junktinė karalystė sudaro daug nedidelės vertės sutarčių. Taigi mes atlikome tokią paprastą analizę, vertiname paslaugų, žaliavų tiekimo sutartis ir pagrindinė tarptautinių sutarčių rūšis yra e, darbų atlikimo sutartis. Jos sudaro 64 procentus. Bet mes čia nežinome, kiek lėšų grįžta į įmonę užsakovę ir kiek lieka e, kitoje valstybėje narėje dėl subrangos specifikos. Tai čia reikėtų gilesnės analizės. Taigi manau, kad būtų pernelik supaprastinta viskas, jeigu sakytume, kad 64 procentai lėšų išvyksta iš e, valstybės užsakovės. O kalbant apie CPV kategoriją, tai matome, kad statybų sektorius pirmauja, transporto įranga yra antroje vietoje ir į šios sektorius nukeliauja didžioji dalis e, lėšų per tarptautinės sutartis. O čia žiūrime į tarptautinės sutartis, kurias sudaro 13 naujųjų valstybių narių. Lenkija, Rumunija ir Slovakija yra atskaitingos už didžiausią dalį lėšų E, mokamų kitoms valstybėms narėms. Pagrindinės valstybės tiekėjos tarp ES 13 naujųjų valstybių į ES 13 valstybių, tai yra vėlgi Italija, Ispanija, Vokietija e, ir Čekija. Ir vėl čia matome Pietų Koreją, Šveicariją. Viskas čia vėlgi yra skaičiuojama pagal sutarčių vertę. Čia labai panašus vaizdas, kaip ir žvelgiant į visą Europos Sąjungą, skaičiuojant, kiek tarptautinių sutarčių yra sudaroma, Vokietija vėlgi pirmauja, gerokai pirmauja ir sudaro daugiausia sutarčių, rankos sutarčių. Žvelgiant konkrečiau į Lenkiją, Tai čia matome vėlgi labai panašų vaizdą, kaip ankstesnėse skaidrėse, bet čia jau atsiranda ir Japonija tarp dešimties pagrindinių valstybių tiekėjų. Bet visa kita yra labai panašu. Tai taip galėčiau maždaug ir apibendrinti mūsų atliktą analizę. Ir apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad maždaug 90 procentų lėšų, kurios yra perdodamos rangos sutartimis tarp 2012 ir 2014 metų, beje, dar vieną dalyką pamiršau, kalbant konkrečiai apie ES lėšas. Taigi 90 procentų šių lėšų yra perdodamos rangos sutartimis per tuos tris metus rangovams įsikūrusiems toje pačioje valstybėje kaip ir valstybė užsakovė. Tai viena žinutė, o antra žinutė, ką galima būtų įsiminti, kad kalbant apie tarptautinės rangos sutartis, daug daugiau tokių sutarčių yra užsakoma mm, iš 13 naujųjų ES valstybių, kai rangovai yra vienoje iš 15 senesnių didesnių ES valstybių. Ir dar porą pastebėjimų. Pirmasis susijęs su tiesioginiu ir netiesioginiu tarptautinių rangos stočių sudarimu. Čia reikėtų mums geriau pasigilinti į tokias sutartis. Visų pirma, pasigilinti į tai, kiek lėšų yra perdodama valstybė, už valstybės, tai yra valstybės, e, kiek yra lėšų perdodamas rangos sutartimis e, rangovams įsisteigsiams toje pačioje valstybėje, bet palieka šalį ir kiek lėšų yra per, nukreipiamos rangovams iš užsienio, bet grįžta į valstybę užsakovę per subrangos sutartis, kurios, o subrangovai tokiu atveju yra įsisteigę toje pačioje valstybėje kaip ir valstybė užsakovė. Tai tiek apie tą analizę, kurią mūsų buvo paprašyta atlikti. Ir ją atlikdami pastebėjome, kad e, kalbant apie ES institucijų sudaromas sutartis, 33 procentai 35 procentai sutarčių, skaičiuojant jų vertę, yra sudaromas su Belgijos įmonėmis. Žinoma, tai galbūt yra ir dėl netiesioginės subrangos principų, tai į šitą situaciją būtų taip pat įdomu dar pasigilinti. Bet taip galėčiau apibendrinti mūsų iki šiol atliktą analizę. Dėkui. Gerai, dėkui, ponė Arkumen. Matau, kad visi mano kolegos sėdi viena eile. Nežinau, ar jie čia bando slėptis vienas už kito, bet, na, jums proga užduoti klausimų, jeigu turite klausimų. Gal aš tada užduosiu vieną klausimą. Jūsų buvo paprašyta konkrečiai pasigilinti į kažką ir aš tikėjausi, kad jūs mus pateiksite atsakymą arba priežasčių, kodėl kai kurios valstybės narės sudaro daugiau tarptautinių sutarčių, tarptautinių rangos sutarčių negu kitos. Jūs mums rodėte skaidrę, kokios tai yra valstybės. Lenkija, ko gero, pirmauja tarp visų. Jis daro daugiausia tarptautinių rangos sutarčių, bet man labai įdomu, kodėl taip yra kodėl kai kurios valstybės e, laikosi viešų pirkimų taisyklių ir jas sukuria tokias, kad kitų valstybių įmonėms yra sudėtingiau dalyvauti viešų pirkimų procedūrose, o kitos taip nedarom. Būtų įdomu, kokios būtų jūsų išvalgos. Jeigu gilinatės, gal galėtumėte pasidalinti rezultatais. Na, mes nustatėme, kad yra klausimas, interesų klausimas Deja, neturėjome pakankamai laiko ir atlikdami šitą analizę mes e, visą laiką mums, mums skirtą laiką skiriame e, ruoštis e, šiam posėdžiui mes sutinkame su administracija, kad buvo galimybė, na, sakykime, tęsti darbą dirbti šiuo klausimu ir atsižvelgti į grįžtamą į ryšį, grįžtamą informaciją atspindėti mūsų mm, pranešime. Aš e, sutinku, kad taip, tai tikrai domina ir šitą klausimą reikėtų giliau panalizuoti. Ja, genau. Also ich frage mich gerade, was wir jetzt mit dem Wissen machen. Also das Na, norėjau paklausti, ką mes darysim su visa šia informacija ir žiniom. Mes teigiame, kad tiek baisu, kad tiek pinigų dinksta kitose šalyse, bet aišku yra gerai ir tai, kad yra atviros sienos ir mes galim tai stebėti. Kai dėl ES-13, kalbant apie Italiją, Ispaniją, Vokietiją ir Čekijos Respubliką, šis biudžeto kontrolės komitetas kelia šios klausimus, ar tai yra kas yra didžiausi donorai ir kiek tai yra susijęs su žemės ūkiu. Ar žinote, kokie produktai yra teikiami ir tuomet galėsime atsakyti, ar būtų naudinga, ar tai yra naudinga ekonomikai, tai naudinga vietos ūkiui, tai yra kas yra teikiama, pirmas klausimas, ir turi, jeigu turite informacijos apie pagrindinius teikiamus produktus. Ir klausim, dėl Lenkijos, manau, kad labai įdomu, nes manau, galvoju, kad e, didžiausi didžiausia vertė, didžiausia, daugiausia kontraktų vertės tenka Vokietijai, Italijai ir Čekijos Respublikai, bet e, ką galit pasakyti apie e, tiekimus į Lenkiją? Um, yes, I... Na, jeigu greitai peržiūrėsim kai kurios kontraktus ir pažiūrėsime duomenis, tai kai dėl Italijos, Ispanijos, tai buvo darbo kontraktai, darbo sutartis, darbo atlikimo sutartis, tai tiek galiu pasakyti greit iš atminties, bet e, aišku, mes galėtume giliau čia išanalizuoti per ateinančias keletą savaičių ir pateikti jums informaciją. Also, es tut mir leid, weil ich hab, muss jetzt nochmal nachfragen. Weil... Na, aš atsiprašau, grįžtu prie šio klausimą. Aš pažįstu, kad yra žmonės Vokietijoje, jie kilia iš Lenkijos ir jie teigia, kad labai sunku rasti darbą. Trys iš jų vaikų gyvena Niderlanduose, vienas Lenkijoje. Tai šiek tiek keista išgirsti apie tokias darbo, darbo sutartis. Tai mm, aš manau, kad Lenkai yra mobiliausia Europos tauta. Ir jie yra labai mobilus, jie juda nuo tada, kai išnyko sienos. Na, čia tikrai labai dominantis dalykas ir Ar galit pasakyti, koks yra mobilumas ir kokia pridedamoji vertė ekonomikai iš to, kad žmonės juda. Ir aš norėjau paklausti, ar jūs turite naudingos, svarbios informacijos šio klausimu. Well, and... Na, kai dėl antrosios dalies, dėl pridėtinės pirties, manau, kad Tai yra šiek tiek daugiau, negu mes ką galėjom padaryti atlikdami tyrimą, bet galėčiau pateikti papildomų detalių. Negaliu dabar pasakyti iš karto, neturiu viską, viską prieš akis, bet e, tikrai mes galim įvairiais būdais išanalizuoti ir kai grįšim prie šito tyrimo ir jeigu matysim kažkokia yra e, įdomi informacija, tai apibendrinime mes galime pateikti ir paaiškinti, kas po to slypi. Aišku, mes galime pateikti daugiau detalių dėl e, to, kas e, slypi po šiais, šiomis, darbos, šiomis tartimis sudarytomis su Italija, Italija ir Ispanija. Dėkuoju, jūsų tyrimas buvo ribotas bet būtų naudinga, jeigu jūs pateiktumėte papildomus skaičių ir gal, tai galėtų būti atsakymas šios dienos mūsų klausimas. Aš nežinau, ar jums bus sumokėta už papildomą tyrimą, na, bet jeigu jūs atiktumėte šį darbą, tai komitetas būtų labai dėkingas už papildomą informaciją, kurią pateiksite ateityje, tai būtų nuostabu. Ir dabar, baigiant, kreipiuosi į pranešėją poną Černė, kad jis pateiktų baigiamasis pastabą šią temą. <clears throat> Bardzo dziękuję. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems e, kalbėjusiems. Tai buvo labai įdomus viešiai klausimai ir norėjau pasakyti, kad ekonomija tai nėra vien tik tai prekybos balansas, bet tai yra ir psichologija, tai yra ir emocijos. Aš buvau liudininku tuo, to, kaip gegužės pirmąją 97 e, metais konservatorių partija e, Britanijoje patyrė didžiulį pralaimėjimą 20-ame amžiuje, nepaisant to, kad Meičero vyriausybė labai sugebėjo pagerinti ekonomikos rezultatus. Ir visuomenė, ir britų visuomenė tada tiesiog e, nepaisant to, kad žinojo, e, kad ekonomikos vystimas rodikliai yra labai geri, bet jie mane, kad reikia pokyčių. Ir išgirdome čia skaičius, apskaičiavimus ir iš jų e, aiškėjo, kad viskas puiku, kad E, verstininkai Lenkijoje, Vengrijoje, kitose e, valstybėse narėse naujosiuose, ne, jie, jie nebuvo teisūs, nes jie gavo kažkokius e, pinigus, lėšas. Aš nenoriu polemizuoti su jumis, bet anksčiau kalbėjęs panas Nova, kuris jau dabar išėjo iš salę, bet jis teigia, kad įmonės iš senosios Europos Sąjungos mm, nors e, yra kažkokių, e, kažkokių kliučių, bet jos ten įsteigia naujosiose valstybėse narise dukterinės įmonės ir e, dukterinės įmonės laimi e, konkursus ir atrodo, kad tai e, laimėjo konkursą vietos e, įmonė, bet tai yra labai taip gudru ir labai sudėtinga iš tikrųjų. Ir atrodo, kad yra reali problema, tai Atrodo, kad šitas paskirstimas, lėšų, sąjungos lėšų paskirstimas nėra teisingas. Ir galime sakyti, ponė pirmininkė irgi pri, pri, teigia, kad yra laisva rinka ir visos įmonės, na, turi tas pačias galimybės ir iš senosios es, ir iš naujosios es. Taip, tik tai matome, kaip reaguoja vietos įmonės iš neturtingų es valstybių narių, kurioms atrodo, kad yra kažkas neteisingo, kažkas netinkamo, yra kažkoks neteisingumas. Manau, kad reikėtų pasakyti, nes išgirdome, kad mano šalis Lenkija tiek daug gauna, bet aš noriu pasakyti, kad jeigu atsižvelgtume į sąjungos lėšas vienam gyventojui, vienam gyventojui, tai mes esam visiškoj odegoj tarp naujųjų ES narių, nes mes esam didelė e, šalis, yra 60 milijonų gyventojų, o vienam gyventojui, na, po Slovenijos ir po Estijos, tai vis kitos valstybės narės gauna daug daugiau už mus Ir čia vėl reikia patikstinti tokius, tokią informaciją. Manau, kad diskusija buvo labai įdomi. Ponas e, Troš yra gimęs diplomatas ir jis kalbėjo šiek tiek kazopo kalbą. Na, rafinuota diplomatinė kalba apie kai kurias, e, apie problemas, kurias patiria Lenkijos e, verslininkai, bet irgi buvo paminėti konkretus faktai. Dėkuoju poniai Vitalijos iš Vengrijos už e, įdomų pasisakymą. Ir man atrodo, kad šitą temą reikėtų tęsti. Dėkuoju taip pat ir poniai pirmininkiai, kad, jų, kad jį paremė e, šitą viešą klausimą, nes tai sunkios temos, tai sunki tema, reikia diskusijų ir jūsų pagalbos dėka šitie klausimai ir įvyko. Tai todėl norėčiau tarti ačiū poniai pirmininkai. Pirmininkiai dėkoju visiems, kurie pasisakė diskusijose. Man šita diskusija buvo labai įdomi ir naudinga. Okay, uh, the... Aš tik noriu taip pat padėkoti pranešėjai, taip pat visiems kalbėtams, kurie šiandien atvyko, kurie pasisakė, kurie atsakė į klausimus. Aš dar kartą įsitikinau, kad e, ne vien tik tai tiesioginiai naudos gavėjai e, gauna naudos, bet taip pat ir tie, kurie prisideda. E, kartais kitos valstybės narės to nesupranta. Reikia jų įmonėms ir jų piliečiams paaiškinti, kad jie taip pat gali gauti naudos iš tų struktūrinių fondų. Tokios šalis kaip Jungtinė karalystė galėtų tikrai labiau pasinaudoti tais projekto finansavimu. Diskusija buvo puikia, gaila, kad tiek mažai buvo kolegų, nes buvo iš ties įdomu. Labai ačiū dar kartą visiems už pasisakymus. Like nice Linkime puikių atostogų.